collègues, je vous propose de prendre place. Gerbiami kolegos, kviečiu visus susėsti. Pabaigime kiekvieną savo individualius pokalbius. Gal turi dar kokią darbą atvirkį? If you would please stop the individual. Kviečiu visus baigti privačius pokalbius, kad galėtume pradėti darbą. Darbo atvargės Pirmą klausimą jūs visi matote, darbo tvarkės pakeitimų lyg tai nėra ir siūlyčiau tokią ir priimti. Antrasis darbo tvarkės klausimas. Norėčiau priminti, kad posėdis yra transliuojamas internetu. Sveikinu ponus Petinari, Izabelė Klin. Ar šie žmonės yra salėje? Pasirodykit, kad jūs visi matytų. Petinau čia taip? Ne, čia Izabel Klin. E, Sveikiname prisijungus prie mūsų gretų ir kolegė Finari bus kitą kartą. Kradė Fliorello, tarp kitko, su mumis atsisveikina. Trečias darbo tarkis klausimas. Mūsų pagrindinė posėdžio dalis, būtent šis klausimas ir bus mes esame jau nekartą priemė komisarų savo posėdyje, keitėmės nuomonėmis, remdamiesi struktūriniu dialogu. Kaip žinia, kalbėsime apie komisijos darbo programą 11-12 metams. E, kalbėsime apie 13 metų taip pat prioritetus, ponė komisarė. Kas buvo atlikta, kas vyks paskui, ką darysit rytoj. Suteikiu jums žodį ir kviečiu nušviesti mus dėl to, ką dirba šiuo metu komisija jūsų kompetencijos rytyje, o paskui diskutuosime su kolegomis. Eh, pone pirmininkė, ponė, ponios ir ponai parlamento nariai, džiugu, kad galiu sutikti su jumis ir kalbėti apie komisijos darbo programą, dabartinės gyvendinimo ir būžimę programą. Ši programos dalis buvo gyvendinama remiantis iniciatyvomis, kurios tenka man pagal man žmomas pareigas. Nuo praeito rudens e, komisijos socialinius klausimus teko spręsti, remianti, priimant domenį vairius finansinius instrumentus ir socialinius reikalus. Ir buvo parengta žalioji knyga, taip pat baltoji knyga dėl pensijų, dėl darbuotojų komandiravimo paketas buvo parengtas ir galiausiai paketas dėl užimtumo. Savo pasisakymę šiandien susitelksiu labiausiai prie užimtumo paketo ir norėčiau dar kartą pabrėžti problemas susijusių su darbuotojų komandiravimu. Nes tokių klausimų iškilo per klausimų valandą komisijai Strasbūre. Dėl finansų instrumento diskusijos vyksta, siekiama paremti komisijos e, priemonės po 2013 metų, pristaikymą prie globalizacijos fondą ir užimtumo fondą. Europos komisija priėmė praeitą savaitę užimtumo paketą. Ten buvo pabrėžti labai svarbus struktūrinių reformų elementai. Tikiuosi, kad tas sprendimas buvo priimtas laiku, kadangi neseniai gavom naujų duomenų apie prastėjančias darbo rinkos sąlygas. Auga nedarbas ES ir ypač eurozonoje. E, kitaip tariant, ypač tose zonose, kurias labiausiai purto recesija. Norėčiau pabrėžti trejata dalykų. Komisijos dėmesys, ačiū šiam dokumentų paketui, bus sutelktas prieš tai kokius ryčių. Pirmiausia, bus kreipiamas dėmesys į darbo rinką ir ten reiškiamus pageidavimus bus tenkiamas sukurti teigiamas sąlygas paklausai darbo rinkoje formuoti, bus numatytos subsidijos tiems, kas kuria papildomas darbo vietas, bus e, taikomi e, mokesčiai, aplinkosaugos mokesčiai, siekiant kurti naujas, pradedančias dirbti įmonės start-up vadinamosius. Galiausiai bus pereinama prie e, mažo CO2 išmetimo ekonomikos ir bus e, be abejo su to susijusių e, technologijų tikslių. Pirmiausia, komisijos tikslas bus plėtoti žalę ekonomiką, informacijos technologijas ir paslaugas. Tai yra tie sektoriai, kurie yra daugiausia žadantis, kurintis daugiausia galimybių. Tai turi konkrečius socialinius ir ekonominius tikslus. Yra siūlomas veiksmų planas, kurio tikslas yra didinti potencialą šiuose trijose srityse. Šiandien, augant nedarbui, e, kyla nesaugumo jausmas ES piliečiams, nes jie sunkiau randa darbo blogėjų gyvenimo sąlygos. Būtent dėl to buvo pasiūlytas užimtumo paketas, kad žmonės galėtų greičiau sugrįžti darbo rinką. E, užimtumo paketas pasirodo kaip tik tuo metu, kai daugelį šalių vyksta skausmingos reformos. Ten yra siūlomi vairūs pakeitimai. Ispanija, Graikija ir Italija patiria didžiausių sunkumų. Pirmininkas Baroso parengė specialius uh, siūlymus uh, Graikijai. Tačiau mūsų siūlymai taip pat apima ir vidutinį laikotarpį visai Europos Sąjungai. Mes e, stengiamės rasti geriausius būdus ir kelius, kaip pagerinti socialinį ekonominį uh, klimatą ES ir atskirose valstybėse narėse, kad būtų galima pasiekti 2020, ES 2020 strategijos tikslų. E, siekiama, kad atsirastų postumis ekonominiam augimui. Tam mes, mes kalbame apie tris svarbiausias rytis. Pirmiausia, mes pabrėžiame būtinybę e, sukurti paklausą darbo rinkoje Tai reiškia, kad valstybės narės turi būti skatinamos imtis iniciatyvų, kurios sudaro geras sąlygas darbo rinkai tobulinti ir darbo vietoms kurti. Visą tai galima padaryti įvairiais būdais, mes apie tai šiek tiek jau kalbėjome. Tačiau pakete nurodomi ir svarbiausi struktūriniai iššūkiai o būtent e, vystyti efektyvę energetiką, mažai CO2 išmetančius ekonomikos sektorius ir e, taip pat būtina atsižvelgti labai greitą technologijų kaitą. Tie trys sektoriai yra ypatingai svarbus, aš juos jau minėjau, tai ir sudaro pagrindą e, viso šio dokumento, apie kurį aš jums kalbėjau. Kalbant apie e, užimtumą, aš jau sakiau, kad investuojant į žalę ekonomiką, tikimasi sukurti apie 20 e, tūkst, 20 milijonų e, papildomų darbo vietų. Veiksmų planai turi būti rengiami valstybėse narėse taip, kad būtų galima paskatinti ekonomikos augimą. Antra, mes turime Europos darbo rinką padaryti žymiai dinamiškesnę. Turime pasimokyti iš to, kas jau buvo uh, nuveikta ir komisija skatina valstybės narės investuoti į sėkmingą e, pereimą darbo rinkos į kitą etapą. Būtina kurti naujas darbo vietas, o tam darbo rinka turi būti dinamiškesnė ir labiau įtraukianti. Tokio balanso galima pasiekti vystant tokias politikas, kurios yra skatinančios vidinį lankstumą, didinančios saugumą ir kurios yra mokestinių požiūrių teisingos. E, būtina, kad žmonės galėtų uždirbti padorų atlyginimą už savo darbo ir būtina taip pat, kad būtų tinkamai laikomasi darbo sutarčių. Europos komisija e, pradės viešasias konsultacijas dėl darbo vietų kokybės gerinimo ir dėl socialinių mokymų. Būtina, kad būtų teikiamos socialinės paslaugos, kad būtų telkiami resursai, vystant efektyvę partnerystę. Visą tai yra būtina, kad būtų galima vystyti bet kokią užimtumo politiką. Darbo rinkos reformos turi e, vykti nepamiršant investicijų. Tad investicijos e, yra irgi tas klausimas, kurį turime nebejotinai kelti. Užimtumo paketo tikslas yra užtikrinti darbuotojų mokymą, įsiaiškinti, kokie yra poreikiai ir vengti mokyti tokių dalykų, kurie yra nepopuliarūs ES. Toliau, būtina, kad didėtų judumas darbo rinkoje. Tam būtina pašalinti teisinės ir biurokratinės kliūtis. E, būtina patytinti, gerinti tokias paslaugos, kaip, pavyzdžiui, galimybė persikelti pensiją iš vienos šalies į kito. E, taigi, <clears throat> būtina pasitelkti tokias priemonės, kurios leidžia kurti darbo vietas e, pasienyje, tam būtina pasiteikyti eurės numatytas priemonės. E, koordinavimas turi stiprėti, daugia šalė stebėsena gerėti ES lygmenių. Būtina, kad būtų galima tinkamai atsižvelgti į užimtumo skatinimą. Čia turi labiau įsitraukti šį procesą socialiniai partneriai. Jie turi padėti formuoti užimtumo politikas. Būtent dėl to mes siūlome uh, įtraukti nacionalinius socialinius partnerius į stebėsenos e, pro, e, procesą, kad būtų galima stebėti, kaip vystosi darbo užmokestis. Būtina taip pat sustiprinti ekonominę valdyseną Europos Sąjungoje. Ir aplinkosaugos paketas galės būti gyventas per būsimą europinį semestrą. Šis Čia, kad tas paketas būtų sunkiai gyvendinamas, būtina, kad vyktų e, tinkamos investicijos, kad būtų galima pasiekti Europos socialinį fondą šioms investicijoms ir panašius fondus. Grįšiu dar prie šio klausimo, tačiau dabar reiškite, leiskite paminėti dar tokį dalyką, kad mums yra e, būtina užbaigti dar rengti šią programą ir galiausiai pateikti jį teisės aktų leidėjų. Bet kitą ko dar kalbėsime ir apie darbuotojų e, komandiravimo dokumentą. Praeitą savaitę daugelis iš jūsų kėlė klausimą dėl komisijos siūlymo, kuris buvo pateiktas kovo 21 dieną. Šio sustikimo tikslas nėra kartoti tai, kas buvo pasakyta. Detali diskusija dėl siūlymo jau vyko. Tiesiog norėčiau pas, priminti tris svarbius dalykus. Šis siūlymas, kurį komisija telkia, yra. Uh, pažado duoto Europos parlamento pirmininkui 2009 metais įvykdymas. Mes tuomet kalbėjome, kad pateiksime dokumentą dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Direktyvos E, Direktyva buvo priimta 96 metais ir ten yra kalbama apie direktyvos tikslų įgyvendinimą ir apie būtinus administracinius pasikeitimus. Šis paketas apima įgyvendinimo direktyvą siekiant geresnio įgyvendinimo ir e, perkelimo 96 metų darbuotojų komandiravimo direktyvą į praktiką. Siekiama dėkti laisvo kūrimosi principą ir siekiama taip pat užtikrinti socialinės teisės darbuotojams. Reglamente be kita ko yra pasakyta, kad nėra, neturi būti jokių kliūčių steigtis ir telkti paslaugas, taip pat turi būti užtikrinta teisė streikuoti reikų esant ir nėra sudaroma jokių papildomų e, kliūčių e, teisė streikuoti. Yra pasakyta taip pat, kad būtina numatyti ambicingesnius standartus įmonėms, E, jų, kalbant apie jų veikimo standartus. Nacionalinės e, institucijos atsakingos už e, darbuotojų komandiravimą turi išaiškinti dar tebeliekančius klausimus ir juos detalizuoti. Įmonės, kurios naudojasi darbuotojų komandiravimu, turi aiškiai žinoti, kokiomis sąlygomis, teisinėmis sąlygomis jos veikia. Joms svarbu žinoti jų atsakomybę, taip pat būtina užtikrinti kontrolę Ir svarbu, kad nacionalinės kontrolės priemonus būtų dėkiamos efektyviai. Būtina taip pat, kad būtų užtikrinamos e, pilietinės garantijos ir kad būtų galima numatyti administracinę atsakomybę net užsienio valstybėje, už, dirb, įmonėje, kurios darbuotojai yra komandiruoti e, į užsienio valstybę. Visą tai tam, kad būtų galima tinkamiau ginti komandiruotų darbuotojų teisės. Diskusijos jau yra prasidėjusios, jos tęsi šią savaitę vykstant e, socialinių reikalų ir užimtumo tarybai. Lauksime taip pat parlamento nuomonės, kad būtų galima tinkamai parengti mūsų iniciatyvas. O dabar norėčiau tarti porą žodžių apie finansinius instrumentus. Komisija dabar diskutuoja šiuo klausimu ir žinau, kad jūs jau pradėjote dirbti prie įvairių pasiūlymų ir daugelis dalykų jau buvo aktyviai diskutuota. Norėčiau pasakyti štai ką, esant tokiam kontekstui, svarbu yra neužmiršti, kad tuos finansinius instrumentus svarbu susijęti su politiniais tikslais ir galimybėmis sukurti ES lygių tam tikrą pridėtinę vertę. Kaip jūs žinote, Europos komisija yra pasiūlyti 84 milijonus eurų sanglaudos politikai ir jie turėtų patekti į socialinį fondą. E, šiam siūlymui yra iš esmės pritariama, kai kas pritarė, tačiau kai kas tam ir aktyviai priešinasi. Aš supratau, kad tos skirtingos priemonės, tos skirtingos nuomonės taip pat buvo išreikštos ir parlamente. Norėčiau trumpai grįžti prie šio pasiūlymo esmės. E, yra numatyta tam tikra, numatyta ES biudžeto dalis tam, kad būtų galima e, nu, labiau paremti žmogiškai faktorių ir įtraukti. Tai yra tam tikras simbolis, simbolis, kuris rodo, kad Europa labai rimtai žiūri į tai, ką pati siūlo ir ką žada. Ir labai svarbu, kad būtų numatyti visiems užtams įgyveninti finansiniai ištekliai. Atsižvelgiant į dabartinę e, situaciją, svarbu, kad investuojama būtų žmonės, kad jie galėtų lengviau rasti darbą. Tad jeigu lėšų trūktų, valstybės turėtų veikti mažiau lankščiai. Regionai turėtų spręsti, kaip išleisti e, FEDER ir socialinio fondo lėšas Nežinau, tai ir teisingas argumentas. Yra naudojamos fiksuotos sumos visoms priemonėms, es lygių skaitant sanglaudos politikai ir sanglaudos fondą, kur keliami teritorinio bendradarbiavimo tikslai. Ir visa tai yra svarbi priemonė e, biudžeto valdytojams ES, nes tai juos įgalina užtikrinti, kad bus įgyveninti prisimti politiniai tikslai. Jeigu norima pasiekti tam tikrą rezultatą, jeigu norime patikimos ES, būtent turime pasitelkti tas fiksuotas sumas, tačiau valstybės narės turi pasilikti tam tikrą lankstumo laisvę, regionai taip pat, kad galėtų žvelgti savo konkrečius poreikius. O mes numatome tam tikrą minimalę dalį ir daugeliu atveju valstybės narės gali veikti šiek tiek laisviau. Tačiau tarp dabartinio programavimo laikotarpio ir būsimo programavimo laikotarpio skirtumas e, gali būti 10-15 procentų e, bendros anglaudos politikos, politikos lėšų. Komisija gali tarti savo žodį dėl investavimo į žmogiškuosius faktorius, pasitelkiant Europos socialinį fondą pirmiausia. Jeigu tų fiksuotų minimalių ribų nebūtų nustatyta, tai reiškia, kad absoliučią laisvę įgautų nacionalinės ir regioninės administracijos struktūros. Ir nebebūtų atsižvelgiama į 2020 es strategijos tikslus. Šalis gali spręsti, kiek investuoti žmogiškosius resursus, tačiau aš manau, kad parlamentas pritars Europos komisijai ir kad jūs tikslai yra tie patys kaip mūsų ir aš norėčiau, kad jūs pritartumėte uh, būtent šiai siūlymo daliai, kaip mes ją suformulavome, yra logiška, kad teisėkuros proceso metu parlamentas parodytų, kad tos fiksuotos pradinės sumos yra būtinas dalykas, kad galėtume kalbėti apie tokį biudžetą, kuris remia socialinę Europą. Visa tai taip pat yra susiję su kitais mūsų siūlymo elementais. Jų tikslas yra pagerinti efektyvumą e, Europos socialinio fondo. Dabar pristaikymo prie globalizacijos fondas. Ne, neturiu šiandien jūsų įteikinėti dėl to, kad šis fondas neginčiamai turi pridėtinę vertę. Tai leidžia parodyti solidarumą su tais, kurie patenka į labai sunkę padėtį. Tai yra ta priemonė, kuri gali padėti valstybėms narėms išbandyti inovatyvų požiūrį ir remti žmonės, kurie ieško naujų darbo vietų. Tai yra e, proga parodyti, kad Europai rūpi, kaip žmonės ir šalis gyvena um, yra specifinių šio siūlymų aspektų ir esu pasirengęs su jumis diskutuoti dėl jo. Tiesiog kvieščiau paremti mus, kad galėtume apginti šią priemonę, kuri pasiteisino praktikoje. Ir tai leidžia ES būti matomesnė ir geriau suprantamai. Socialiniai pasikeitimai ir inovacijos yra tos programos, kur, prie kurių dirbti yra E, produktyviausia, sakyčiau, vyksta diskusijos taryboje ir netrukus gali, bus, man atrodo, sulaukti sutarimo taryboje. Nenorėčiau leistis į detalės, kadangi jūs dabar laukite pateikto užbaigto pasiūlymo. Tiesiog norėčiau priminti, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbi priemonė, nes leidžia komisijai imtis veiksmų ES lygių. Mes taip pat siūlėme šiai priemoniai kai kurių e, procentų lygių nustatymą. Ir aš manau, kad į tai bus tinkamai atsižvelgta. Jeigu bus numatyta kokiu nors pasikeitimu, tai juos reikėtų daryti atsargiai. Gerbiami Europos parlamento nariai, svarbiausias mūsų dialogo tikslas šiandien yra pasikeisti nuomonėmis dėl komisijos darbo programos 2013 metams. Esu pasirengęs išklausyti jūsų minčių ir aišku, atidžiai jų klausysiu, pasižymėsiu ir įtrauksiu į rengiamą kitų metų darbo programą. 2013 nebus lengvesni už 2012 metus. Turime įsitikinti, kad užimtumo paketas bus tinkamai gyvendintas ir kad bus panaudotas visas jo potencialas siekiant pakeisti Europos Sąjungos vaizdą užimtumo srityje. Tikiuosi, kad Europos parlamentas teiks tinkamas iniciatyvas, kurios padės sustiprinti europinę socialinę dimenciją, paskatinti investicijas. Yra be abejo ir daugiau iššūkių, kurie yra susiję su pensijų perkelimu, Romų problemų sprendimu, aktyvios įtraukties skatinimu, demografija ir visuomenės senėjimu. Paminėjau tik keletą iš tų problemų. Tiesiog dabar savo pasisakymą užbaigsiu, išklausysiu jūsų komentarų ir pasistengsiu atsakyti į jūsų pateiktus klausimus. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ačiū uždėmesi. Labai ačiū komisarė išsamus pristatymas, todėl mes galime pamatyti, pastebėti, kaip viskas intensyvu tame pasiūlyme, e, tie dokumentai, dokumentų rinkinys, kaip jie sąveikauja su kitomis politikomis, kurias e, vysto kiti komisarai. Tad būtent tuo remdamiesi mes ir pradedame struktūrinį žo, dialogą. Pirmiausia, žodis koordinatoriams, koordinatoriui. E, Ponas Čiaboti nuo EPP. Köszönöm szépen a szót, <clears throat> elnök asszony. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes jau ne vieną kartą reiškėme savo nepasitenkinimą dėl komisijos darbo. Mes visuomet sakome, kad negauname pasiūlymų, nors parlamentarai nori dirbti. Ir dabar yra e, puikia proga e, su jumis pakalbėti, ponė komisarė, kadangi jau atvykote, e, tad pasiūlymų yra ir mes ne tik tais norime pakritikuoti, bet ir jums padėkoti. Keletas klausimų, kuriuos norėčiau užduoti europarlamentarams tikrai nenorėčiau atimti progos pasisakyti, Mes labai džiaugiamės, kad mus pasiekė e, tas e, e, pasiūlymų paketas užimtumo srityje. Mes viską apstvarstysime. Šiek tiek blogai, kad tie pasiūlymai taryba pasiekia gana vėlai Tačiau mes e, turėsime progos dar suformuluoti ir pareikšti savo nuomonę. Kol kas aiškiai nematome, kaip pasiūlymus įgyvendinsime. Čia turiu galvoje nacionalinės institucijas. Bet kita vertus e, reikal, socialiniuose reikaluose ir finansiniuose klausimuose matosi šviesa tunelio gale, taip kad minčių yra visai neblogų. Ir dabar jau valstybės narės turės e, žiūrėti, ką e, veikti. Aišku, pačios turės nusistatyti prioritetus. E, vienose šalyse situacija geresnė, kitose prastesnė. Bet e, yra ir tokių valstybių, kurios negali įgyvendinti programų dėl lėšų trūkumo. Sanglaudos programa labai svarbu, mes apie tai užnekėjome, kai kalbėjome apie e, užimtumo gairias, jau tada minėjome, kad labai svarbu pabrėžti, kokia svarbi yra užimtumo politika Taigi, ponas komisarė, mes ir toliau turėtumėm glaudžiai bendradarbiauti, nes klausimų, neišspręs, kurie neišspręsti, vis dar tebėra. Dėl darbuotojų komandiravimo principams aš pritarčiau, man susidaro toks įspūdis, kad yra nustatyta per daug taisyklių, per daug kontrolės ir per daug biurokratijos. Tačiau šiaip ar tai parlamentą pasiūlymai pasiekė ir bus dėl jų diskutuojama. O kai diskutuosime, tai rasime ir kažkokią iš, išeitį. Monti 2. Čia reikėtų pasiaiškinti dėl darbuotojų teisių. Mes galime savo nuomonę pareikšti, tačiau sprendimą priims taryba. Šiaip ar taip reikalingas konsensusas. Dėl kitų klausimų. Pone Elizabet Mara apie tai pasisakys. O dėl, e, dėl globalizacijos fondo pane Bauer. Ačiū, Aleksandras Sertas. O tada pane Šrioder nuo žaliųjų. Taigi, panas Artas. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkui, ponė komisarė. Na taip, jeigu nesuklydau, tai trečias sykis, kai galime sutikti su jumis koordinatorių posėdį plenarinė sesija, o dabar ir mūsų komitete. Na ir tikiuosi, kad tai bus tinkamas skaičius. Taigi esu dėkingas už tai, kad nuolatos jūs matome, pat ir už tai, kad visa komisijos kolegija skiria daug dėmesio socialiniams klausimams bei Europos parlamento vadinamam institucijam vaidmeniui e, primant sprendimus e, liečiančius e, užimtumo klausimus. Taigi labai įdomu išklausyti jūsų. Ir dabar Pone komisarė, norėčiau paprašyti ir jūsų, ir jūsų kolegų e, labiau įsiklausyti mūsų balsą ir galbūt labiau mūsų atsižvelgti. Bet dar svarbiau yra štai kas, kad tikrai būtų atsižvelgime į tai, ką mes darome. Kalbu dabar socialistų frakcijos vardu ir kaip šios, šio komiteto narys. Taigi, e, mūsų socialistų frakcijoje e, tikrai atsižvelgiama į tikrovę Europoje, peržiūrėk ideologinės ribas ir labai svarbu, kad tas kelias, kuris žengiama, nereikštų žingsnio link didesnių socialinių problemų, didesnių skurdų ir taip toliau. Taigi reikalingi tikrai pokyčius. Reikia mm, ne vien tik tai keisti, reikia ne vien tik požiūrį, požiūris yra tinkamas e, aplinkų, socialinių klausimų srityje, darbuotojų teisų apsaugos srityje, darbo vietos kokybės ir vietė kontekste, užimtumo augimo kontekste. Bet nepakanka vien pakeisti po, požiūrį, filosofiją, nes e, nėra matematikos, kur galėtų leisti pasverti, paskaičiuoti jūsų pastangų pasiekmes Europai. Tai yra tas ir kiek reikia pastangų Europoje tam, kad būtų suro tokia sukia nedarbo problema. Taigi, ponė komisarė, noriu patikinti, kad palaikome jūsų siūlomus pokyčius. Tai yra semantiniai, po, filosofiniai pokyčiai. Bet iš tikrųjų, tuo pokyčiai turi būti apčiopiami tam, kad iš tikrųjų tiems, kuriems labiausiai pagalbos reikia, ta pagalba ir būtų teikiama. Nes literatūra, filosofija vienas dalykas, bet tie, kurie praranda darbo vietus, e, kurie gyvena skirti, tai ir 20 procentų visų gyventojų, 40 procentų jaunuolių, jiems reikia apčiamumų rezultatų. Taigi parenkite valstybės narės. Ir e, reikia nuoseklumo tarp socialinės politikos ir socialinių tikslų gyvenimo ir ekonomikos politikos ir mokesčių politikos, nes kai sakome, kad reikia parengtų valstybės narės ir kai rekomenduojama valstybėms narėms, kaip išleisti jų turimas lėšas, bet tai čia jau periname į e, mokesčių politikos klausimus, nes neretai valstybės narės nelabai turi didelių galimybių. E, taigi, manau, kad tikrai reikia labai tarpusavėje derinti socialinę politiką, ekonomiką ir fiskalinę politiką, nes kitaip nieko nepasieksime. Na, mums socialistams iš tikrųjų esminis dalykas, tas užimtumo paketas, kurį šiandien pristatyti, yra puikus, su sąlyga, kad jis dėrės su ekonominis valdysiniais klausimais ir su sąlyga, kad tarp žodžių ir veiksmų nebus atotrukrio. Taigi, iš tiek iš mano pusės, nes kolegos tikriausiai pasiskis apie darbuotojų judumą, bet galbūt ne visa mūsų frakcija jūs palaiko, bet pa, tikrai labai palaikome tai, kas yra numatyta pristaikymas prie globalizacijos padarinių fondų. Taigi, Europos Sąjungos e, turi e, kokias priemonės, kurias leistų padėti tiems regionams, tiems subjektams, kurie atsidūrė e, krizėje. Bet vis dėlto dėkime visas pasakas. Euh, Madame Schroeter, et puis ensuite je vous laisserai répondre déjà aux trois premiers intervenants. Schroeter, o paskui atsakysite į klausimus, dar prieš tai pasisakysite. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, tai Europos socialinis fondas. Labai sunku kovoti už tą 24 e, procentų kvotą, tačiau turime sąjungininkų, tai yra užimtumo ministrų, kurie galbūt be kita ko ir paremia tam tikrus projektus. Taigi, ne sugriaukime tų sąjungų, kurias turime, o jos sugrius, jeigu E, Europos socialinio fondo reglamentas išliks toks, koks jis yra dabar. Dabar labai daug yra nuostatų ketvirtame straipsnė, dėl kurių labai bus sudėtinga vykdyti visą reglamentą ir tai vėlgi neigiamai atsilieps užimtumo ir įtraukties politikai. Taigi norėtumėsi daugiau lankstumo ir tai leis išlaikyti ir, ir sąjungas, alijansus. Kitas dalykas dėl e, E, darbuotojų komandiravimo direktyvos. Ir jūs minėjote, jog norėtumėte, kad būtų pasitikslinta dėl nacionalinių um, inspekcijų. Bet, tiesą sakant, jūs tas inspekcijas apribojate, nes bet mažiausias ribojimas reiškia, kad auga piknaudžiavimas ir bandoma sumažinti darbuotojų atlyginimą. Taigi norėčiau sužinoti, uh, dėl kokių priežasčių nori apriboti nacionaliniu lygiu vykdomas inspekcijas. Ar manote, kad pakilėjus sistemai Europos lygmenį bus tarsi daugiau naudos negu vykdant kontrolės inspekcijas nacionaliniu lygiu, kurios tiesą sakant yra iš ties labai griežtos? Uh, uh, <clears throat> Dėkuoju. Dėl užimtumo paketo. Labai malonu, kad ir jūsų manimo paketas parengtas labai laiku. Ir sutinku su ponu Sirkas dėl to, kad reikia derinti ekonomikos ir e, finansų politiką iš vienos pusės ir užimtumo ir socialinių klausimų politiką iš kitos pusės. Ir tame pakete tokio darimo atlikti neįmanoma. Tai reikės padaryti po to, kai šis paketas jau bus patvirtintas komisija pagal Europos semestro procesą. Bet šis paketas po to bus perdotas ir uh, E, tarybai ir e, vadovų tarybai ir savo išvadose datuotose kovo pirmomis dienomis vadovų taryboje yra paminėtas šis užimtumo paketas ir vėliau šis klausimas vėl bus sugražintas į vadovų darbo atvarkę. Taigi labai tikiuosi, jog šis paketas taps pagrindu atspirties tašku kitokio pobūdžio strategijai, politikos kryptims, kas vėlgi duos apčiopimų rezultatų išeinant iš krizės. Taigi mes mes atsižvelgime į stra, tradicinės um, ES užimtumo politikos silpnasias vietas, mes atsižvelgime į tai, kad yra simetrijos polarizavimo tarp užimtumo ir social, linijų spektro pasąjungą, taigi tokiu būdu norime sukurti daugiau priemonių, kurias skatins darbuotojų judumą, taip ypač paskatins jaunuolius vykti ieškoti darbo į kitas valstybės narės. Taigi, turime ir toliau dirbti ties paketu Mm, atsižvelgti ne vien tik tais į užimtumo aspektus, bet tam, kad šis paketas būtų prasmingas platesnėme ekonomikos politikos kontekste. Na ir be abejo, paketas turės finansinių pasiekmių. Tai yra susijęs su lėšų perkelimu, lyginant su dabartiniu programavimo laikotarpiu. Na, Na ir dabar. Pavyzdžiui, užimtumo paketo pirmame etape jau bus rengiamas ataskaitas ir toliau bus, teiks, infor, bus teikima informacija po to, kai veiksmų grupės vyks į valstybės narės. Ir mes pasirūpinsime, kad ypač jaunimo užimtumui bus skiriama finansavimo. Bet neatsitiktinai Mes pakete išryškiname um, šio paketo aspektus ir galvojant apie būsimą programavimo laikotarpį, kolegė Šriter kalbėjo apie būtimybę užtikrinti didesnį lankstumą. Na ir kai bus pereita prie prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veiksmų vertinimo, tai manau, kad reikės labiau atsižvelgti tą jūsų pirminį pasiūlymą tam, kad priemonės iš tikrųjų būtų pagristos, kad būtų pasiekta sprendimą. Na, o jau vėliau mes pasižiūrėsime, kaip galima užtikrinti daugiau lankstumo, kartu nepakenkiant politinių tikslų gyvenimui. O kai dėl darbuotojo komandiravimo teisės aktų paketo, tai tikiuosi, kaip jau anksčiau minėjęs, kad mums mm, pavyks atsižvelgti į praktinius poreikius, praktinį lygmenį ir tiesą sakant, buvo nustatyta visas platus problemų spektras. Taigi reikia veiksmų, naujų sprendimų tam, kad tos problemos būtų sprendžiamas, o taip pat tam, kad būtų mm, išvengta susikirtimų, netitikimų. Kita vertus. Mm, vėlgi daug kas sudėjo iš šio paketo pirminės direktyvės, aišku, Laikas ribotas, dar kartą sureagiuosi pano Šriuter pasisakymą. Ir parlamente esu jau beje kalbėjęs ir pono Turne esu atsakęs šį klausimą. Taigi tas inspekcijų ribojimas numatytas tam, kad būtų užtikrinta pilna atitik su Europos teisės aktais. Jokių kitų e, sumetimų tiesą sakant nebuvo. Ačiū. Antrą klausimų to, turą pradės ponė Šontie. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisarė už tai, kad atvykote, už tai, kad dar kartą atvykote į mūsų komitetą ir pristatėte savo uh, uh, užimtumo paketą ir su mumis jį ruošiatės aptarti. Kaip sakė kolegos, pasisakė prieš mane, pati filosofija yra įdomi, bet tai, ko mums reikia, tai yra būtent praktiniai pasiūlymai. Ir tam, kad e, paketas būtų efektyvus, kad jis kažką tai pakeistų toje nepakeliamoje e, situacijoje, kada e, kyla didžiulis nedarbas Europoje. Tad norėčiau tą progą Jums užduoti keturis klausimus ir vieną pasiūlymą pateikti. Pirmas dalykas būtų susijęs su prašymu. Jūs sakėte, kad e, užimtumo pakete jūs e, kalbate apie darbo vietų paklausą. Manau, kad šiandieną mes turime eikti, eiti prie veiklos, prie operatyvinių reikalų, padaryti taip, kad kiekviena, kiekvienoje e, profesinėje srityje būtų galima surenkti atitinkamą e, formą bei kažkokį tai sąrašą, kokių reikia darbo vietų. Nes praktikoje matome, kad, matome, kad nelabai žino specialistai, ko tiksliai konkrečiai reikia, tad reikėtų konkrečiai apibriežti, e, ko reikia, o tada jau e, atitinkamai renkti specialistus, suteikti jiems mokymus ir panašiai, atsiliepti į, to, į tos prašymus. Antras dalykas Jūs praš, e, minėjote žalę ekonomiką, e, informaciją, komunikavimą, e, paslaugas, tačiau m, mm, Europos socialinėme fonde matome, kad darbo vietos kinta ir jos kinta, jos vystosi visose šakose, tad nereikia pamiršti tokio dalyko kaip profesinė atskirtis. Trečias dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra jaunimo stažuotės. Jūs sakėte, kad savo politiką orientuosite į šį jautrų klausimą, o e, panas Cerkas pasakė, kad jaunimas iš tiesų yra labai paliestas nedarbo. Tačiau ne praktiką reikėtų vystyti, o reikėtų vystyti tokią praktiką, kuri leistų paskui profesiškai integruoti žmonėms. Nes labai dažnai jaunimas e, pasistažuoja, e, bet tos stažuotės neturi jokios ateities. Tokią praktiką reikėtų baigti. Ketvirtas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra e, kompetencijų patvirtinimas. Aš norėčiau patvirti, pasiūlyti Jums komisarę. Mes e, matome, kad labai aukštos kompetencijos žmonės dirba kaip savanoriai, tačiau tos, kompe, tos jų kompetencijos nėra jo niekaip patvirtinamos. Aišku, tai leistų mobilumą, apie tai beje jūs kalbėjote, tai leistų jiems, e, tiems žmonėms karjeros laiptais skirti, tad Dabar reikėtų kažkaip atverti kelią tiems kompetencijų patvirtinimams, jeigu žmonės dirba savanoriais asociacijose ir panašiai. Steven, jūs prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė komisarė, už tai, kad ir toliau kovojate už užimtumo ir socialinę politiką, nežiūrint to, kad aplinka šiasis baruose yra labai priešiška. Dvi pastabas. Trumpai pirmiausia dėl užimtumo paketo. Sutinku su tuo, kas jau buvo pasakyta diskusijų metu. Negaliu paprieštarauti e, užimtumo paketo analizai ir tiesą sakant, e, yra, e, sutinku ir su tuo, kas buvo pasakyta pastaruoju metu dėl ekonominės valdysinos evoliucijos, kurią stebėjome pastaruoju metu. Bet tiesą sakant, daug kas priklausys nuo to, Prisiminkime, kaip 97 buvo su užimtumo paketo gairių gyvenimu. 97 metų užimtumo e, paketo pasiekoje buvo sudarytas direktyvos dėl darbo pusę tatų, ribotą laiką ir įdarbinimo e, darbimo agentūras ir tiesą sakant, tos tendencijos buvo pavojingos, nes tiesą sakant, sumažėjo darbo vietos e, kokybė, standartai, šiaip tendencijos buvo neigiamas užimtumui. Taigi, Galbūt reikėtų pagrindų direktyvos ES lygų, kurie būtų nustatyti griežti standartai. Uh, Jeigu dabar ta analizė tokia pati kaip 97 metais, o po to paketo buvo um, patvirtintas direktyvas, kodėl nesilgime dabar. Kitas dalykas - darbuotojų komendavimo teisės aktų paketas. Ne kartos to, ką jau sakiau, plenarinė sesija praeitą savaitę. Tačiau um, sureaguosiu dar štai, kad jūs ir praeitą savaitę minėjote, kad jūsų pasiūlyme e, nėra numatyti nėra ypatingai išskirtos tokias teisės kaip teisingumas teisė, streiko teisė ir taip toliau. Taigi yra už, užtikrinta pusiausvara tarp šių teisų. Problema yra štai kokia. Pavyzdžiui, streiko ir steigimas teisės yra pagrindinės teisės, jos trauktos ir pagrindinės kartyje. O teisė teikti paslaugas tarp atmių lygių, dirbti teisę laisvai judėti, tai nėra pagrindinės teisės. Taigi, kodėl čia su taip sąsara, tai yra problema, nes e, streiko teisė yra tvirtinė konstitucijai, tarsi yra, turi pirmenybę. Mm, taigi, aš čia išvilgiu rimtų problemų ir norėtųsi sužinoti, kodėl jūs suformulavote būtent tokį pasiūlymą, kokį suformulavote. Edita. Bauer, o po to Jutas Artruk. Prašau. Tehát elsősorban azt szeretném mondani, hogy én nagy... Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad man labai malonu konstatuoti, keičiasi paradigma. Mes anksčiau kūrėme darbo vietas, stengdamiesi patenkinti paklausą, mes atrodo artėjame prie tos problemos išsprendimo. sprendimo Ta prasme, kad mes jau kaip ir ruošiamės patenkinti tą e, paklausą. Bet atrodo, kad gali atsirasti jaunimui ir naujų problemų, naujų iššūkių. Jaunimas, kuris gali gauti išsilavinimą, mato tai kaip teigiamus poslinkius, tačiau pagyvenę žmonės nukentės ir, ir sprendimas ne pats geriausias. Dar norėčiau vieną pastabą išsakyti. Atrodo, kad kol kas pro, problemų, programų tų tikslų įvairių yra per daug e, ne, ir naudojami tie patys fondai, tai, e, tais pinigais siekiama spręsti įvairius skirtingus tikslus. O mane neramina tai, kad labai prastas matomumas. Nesuprantame, kokie pinigai konkrečiai gali vienam ar kitam tikslui siekti būti panaudoti. Dar norėčiau konkretų klausimą užduoti. Ko, kokią sąsąją tarp įvairių socialinių Europos fondo ir įmonių Europos, fondo, Europos įmonių fondo? Aš manau, kad kovoje su nedarbu tai yra visai gera iniciatyva, tačiau nelabai suprantu, kaip viskas iš tikrųjų veikia. Trečia pastaba jums leidus. Ji būtų susijusi su uh, prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondų. Kaip jau vienas kolega nurodė, mums tą pasiūlymą suprasti gana sunku galima pasakyti, kad mus kažkuria prasme tas pasiūlymas net pribloškia, nes žemės ūkio politika yra gana nebloga, gana dosni, labai nemažai tų uh, instrumentų numatyta. Tai kodėl naudoti tuos, tas lėšas, kurios yra numatytos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fonde žemės ūkio tikslams? Taigi iniciatyva tokia, o situacija gana neaiški, nes instrumentai yra naudojami kažkokiais nebūtinai skaidriais ir nebūtinai nuosekliais tikslais. Kodėlgi šiuo atveju nepanaudojus kažko nuoseklesnio vienam ar kitam tikslui siekti? Prisitaikymą prie globalizacijos padarinių fondas. E, fondui gali ir pritrūkti pinigų, vystant įvairius projektus. Parlamentas ne per daug entuziastingai žiūri į tokį pasiūlymą jūsų pasiūlymų rinkinyje. Jūs taip pat minėjote, kad reikia šalinti kliūtis darbo rinkoje Šį klausimą norėčiau, nu, būčiau norėjusi iškelti plenarinėje sesijoje. Tad dabar galbūt jį jums užduosiu, ponas komisarė. Ne pirmą kartą jau klausimą užduodu. Ar ketinate kaip nors tikrinti kokių profesijų valstybėms narėms reikia, kad valstybės narės galėtų suteikti asmenims savo pilietybę. Atrodo, kad e, tik valstybės pareigūnai gali pretenduoti į pilietybės suteikimą. Ačiū. Dabar ponė Stendriuk, o tuomet kiti kolegos pasisakys. Pone komisarė, jūs įžangoje, jūs kalbėjote ir apie e, praėjusią savaitę pristatytą užimtumo paketą. Ir pavyzdžiui, yra numatyta pakeisti euro struktūrą. Jūs minėjote, kad šiaurės bus išbraukta tarp valstybių pobūdžio partnerystės ir perkeltas Europos e, socialinio fondo veiklos rytis, kaip e, socialinių pokyčių ir naujovių pranešimo pranešėja. Aš gilinausi į tarp valstybinio popėdžio partnerystų klausimą Europos Sąjunga. Neretai tokios partnerystės apima kelias valstybės narės iki keturių valstybių narių. Taigi man, mane verčia susirūpinti tokių partnerysčių. Mm, Ateitis tai visiškai nėra vertikali priemonė, ji liečia neretai iki keturių valstybių narių ir man vietoje buvo nurodyta, kad tiesą sakant nebūtų įmanoma per Europos socialinių reikalų fondui susidoroti su administracinė našta atsirandančia dėl tokių partnerystų tarp valstybinio veiklos pobūdžio. Taigi, tos tarp valstybinės partnerystės yra svarbios, juk norime, kad darbuotojai būtų iš ties judus ir būtent didžiausias judumas kaip tik ir yra regionuose sus, susijęna. Taigi, kaip norite užtikrinti tų, tokių partnerystę ateityje ir užtikrinti judumą ateityje. Sutiko, pratesiu kolikos mintį dėl e, inspekcijų ribojimo. Nesikilankiausi Vokietijoje, Prancūzijoje, pavyzdžiui, statybėtis ir teko konstatuoti, kad e, kilmės šalise sudėtinga kontroliuoti tas e, pašto dėžių firmas. Taip pat visiškai neaišku, kaip tai sukontroliuoti. Taigi, yra vykdoma kontrolę primančioje valstybė narėje, pavyzdžiui, per užimtumo reikalavimus, darb, darbo leidimus ir taip toliau. Todėl ten galima užtikrinti kontrolę ir labai svarbu, kad komandiruoti darbuotojai būtų informuojami gimtajame kalba, į ką jie galėtų kreiptis, jeigu kiltų problemų. Ir beje, atkreipsiu dėmesį dar į vieną problemą ir turiu daug pavyzdžių iliustruojančių tą problemą. Ne, pavyzdžiai yra ne vien tik tais iš statybų sektorius. Taigi mums reikia daugiau kontrolės, ne vien tik tais tokių kažkokių e, spontaniškų kontrolių, bet reikia kontrolių ir primančioje valstybė narė, ir kilmės valstybė narėje. Be komisaro kartais turiu uh, pagirti dėl to, kad ketinate nustatyti e, minimalų atlygį, e, be kita kur Vokietijoje, už tai esu labai dėkinga ir pritariu Jums dėl to, kad tai yra labai svarbi priemonė kovoti su skurdu. Tačiau kita vertus, aš suprantu tos komisijos veiksmus ir tose valstybės narėse, kurios gauna paramos ir ten komisija teikia pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl tarifinių susitarimų. Aš suprantu, kad čia egzistuoja tam tikras konfliktas, tačiau norėtųsi, kad jūs nuveiktumėte daugiau minimalių atlyginimų bei minimalių darbo vietos kokybės standartų labai. Pone komisarė, Keturi klausimai jau buvo užduoti ir kiekvieną kartą gaunate tokius daugiaplanius klausimus savo sąraše klausėjų. Dar turiu Ole Kristensen ir Rišardą Šarm. Ar dar kas nors norėtų klausti, kolegos? Pone Deliai, užbaigsime pasisakančių sąrašą. Ties šią pavardę, ponė komisarė, prašom atsakyti. Na, pabandysiu atsakyti šiek tiek greičiau negu prieš tai būsime klausimų raunde, kad kiti, jeigu norėtų klausti, dar suspėtų tai padaryti. Aš manau, kad šis paketas turės praktinį efektą, nes mes e, kalbėjome apie tris sektorius ir e, mes kalbėjome apie konsultacijas ir išvadas, kai mes kalbam apie šios tris sektorius, tai reikia pasakyti, kad tai nėra išimtiniai sektoriai. Be abejo, yra ir kitų iniciatyvų. Mes e, tiesiog nenorime savęs apriboti, tiesiog sakome, kad tose sektoriuose yra analitinių akivaizdžių įrodymų kad e, tie sektoriai auks. Pavyzdžiui, žalesis sektorius išaugo pasaulyje ir auks toliau, tačiau turime užtikrinti, kad bus daromos reikiamos investicijos, teisingos politikos įgyvendinamos, kad ši transformacija padės sukurti darbo vietų Europoje. Būtent todėl e, būtina, kad būtų veiksmų planai, kur, kurie dėrėtų su tuo, kas veikiama, kurie padėtų užtikrinti tinkamą sveikatos apsaugą ir, ir plėtoti žalį ekonomiką. Visa tai yra labai svarbu. Ir Manau, kad įgyvendinimo metu mes tikrai prie tų dalykų sugrįžime, jau kad matėm, kad praktikoje iš tikrųjų veikia. Mokesčiai nėra kažkoks išimtinis dalykas, ta prasme, kad tai pradėtų užkirsti kelią kokiems nors netinkamiems teisės aktams. Ne, tiesiog mes kalbame apie darbo rinkos reformą. Tai daugiausiai yra susiję su reformomis, kurios vyksta valstybių narių viduje. Dažnai tos reformos padeda atsiliepti į kokius nors šalių specifiškumus. Tai nebūtinai atspindi ES situaciją apskritai, bet čia vėlgi Vyks ar daug diskusijų dėl šio paketo, po to, kai bus diskutuojama parlamente ir taryboje, aš dar taip pat susitiksiu su socialinių partnerių atstovais, su užimtumo komitetu. Rugsėjo pradžioje mes renksime užimtumo konferenciją, kur dalyvaus e, žmonės diskutuojantys apie analitinę ir praktinę dimenciją. Bus kalbama taip pat apie šio dokumento paketo įgyvendinimą. Tai nėra proceso pabaiga, priešingai tai turėtų būti naujo požiūrio pradžia ir naujo laikotarpio pradžia Europoje. Nes Europos Sąjunga dabar bando išsikapstyti iš recesijos ir jai visą tai yra būtina. prisitaikymo prie globalizacijos fondas apima įvairias priemonės. Svarbu, kad būtų suprantamos ir primtinos. Ir, ir svarbu, kad ūkininkai galėtų taip pat sulaukti pagalbos. Ir norėčiau pasakyti, kad tame fonde lėšų panaudojimas žemės ūkio reikmėms yra ribotas. Tas, buvo, tas požiūris buvo priimtinas, dėl to buvo sutarta ir kaip aš sakiau, mes turėtume galiausiai apsispręsti, kokio požiūrio galiausiai laikytis, kalbant apie šią priemonę. Nes reikia pasižiūrėti, kiek yra galimybių kurti įmonės trečiosiuose šalise, kaip jos gali veikti ir panašiai. Mes matome, kad nedarbas kai kuriuose šalise auga greičiau negu kitose, tad svarbu visą tą patirtį išanalizuoti, pasižiūrėti, kokie pajėgumai galbūt mūsų laukia kitur ir kokie geriausi susitarimai galėtų išplaukti iš mūsų diskusijų. Kai dėl minimalaus darbo užmokesčio čia yra tam tikrų prieštaravimų. Praktikoje taip pat jų pasitaiko, nes šalyse kur siautė krizė. Ir ta krizė yra tokio masto, kokios nesam patyrę, nežinau kiek laiko, būtų sunku numatyti priemonę minimaliam darbo užmokesčiui įdėkti. Pavyzdžiui, Graikijos atveju mes galime numatyti minimalų darbo užmokestį, tuo tarpu vyksta diskusijos dėl galimybės tą numatyti kitur, bet ne visur kol kas tai yra įmanoma. Bet dar vyks diskusijos, vyks diskusijos Atenuose taip pat ir su graikų socialiniais partneriais ir manau, kad turėsime sustarti dėl panašaus požiūrio, kuris bus taikomas visose valstybėse narėse, tačiau kol kas problema yra štai kokia sunku įgyvendinti minimalaus užmokesčio sprendimą atskiros valstybėse narėse, nes labai skiriasi vertinimai. Tiesiog šalis pačios sprendžia, kaip geriausiai atremti krizę ir ne visos pritarė požiūriui įdėkti vienodą minimalų darbo užmokestį visoje Europos Sąjungoje. Mes ilgai diskutavome apie Monti 2 paketą. Ir galiausiai galiu pasakyti štai ką siūlymas buvo daug diskutuotas, turime rasti teisingą pusiausvyrą, tokią pusiausvyrą, kuri būtų taikytina praktikoje. Ir tai yra tas žingsnis, kurį turėsime e, įdėkti. Džiugu, kad sulaukime tiek komentarų iš Europos parlamento apie tai. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Pone Stenbruk regis nėra patenkinta atsakymu, kur išgirstu. Ponas komisaras neatsakė į du iš mano klausimų. Pirmiausia, dėl pasienio partnerystės, dėl tarptautinės partnerystės ir kitas klausimas dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Pirmininkė, ar galėčiau prašyti pasisakyti tris kolegas, kurie nori klausyti toliau, paskui jeigu liks laiko, pasitiksinsime tuos nesakytus klausimus. Oli Kristensen, pirmiausia, prašau. Tak for det, fru formand. Jeg vil godt fortsætte lidt i... Dėkoju. Norėjau pratesti tai, ką minėjo Steven Jaus. Jis kalbėjo apie Monti 2 reglamentą. Esu tikras, kad buvo bandoma ieškoti tinkamos pusiausvyrą šio klausimu. Ir suprantama, tai nėra lengva. Nes viena vertus turime vidaus rinkos taisyklės, o kita vertus turime pagrindinės teisės. Strasbūre, ponė komisarė, jūs mums jau sakėte, kad čia nekalbame apie ES teisės aktus, mes kalbėjome apie teisę streikuoti. Ir tuomet jūs sakėte, kad nebus jokio ES teisės akto čia. Tačiau kaip paaiškinti kai kuriuos reglamentus pagal Monti 2 priimamus. Nes mums susidarė įspūdis, kad tokių ribojimų esama sprendžiant konfliktus. Pažvelkite štai į antrą straipsnį ir pamatysite, kad e, konfliktų sprendimas ten yra sureguliuotas pakankamai tiksliai. Tai aš nesuprantu, kodėl čia reikėtų kalbėti apie ES kompetencijas rytį, tuo tarpu, kad čia yra mano supratimu nacionalinės kompetencijos rytis. Uh, nes tai yra ta teisė, kuri numatyta tam tikrose sustarimuose. Kodėl nebuvo išklausyta socialinių partnerių dėl to, nes čia mes kalbame apie labai svarbų dalyką. Galėtume be kita ko sustaryti tokį įspūdį, kad tai, ką čia matome, prieštarauja tarptautinės darbo organizacijos principams ir pagrindinėms teisėms, kadangi Čia nėra daroma skirtumo tarp šių dviejų dalykų. Esu tikra, Esu tikras, kad buvo bandoma rasti problemų sprendimo, tai ką padarė komisija, reikis dar labiau viskas sukomplikavo. Dėkuoju. Alors, voilà de quoi relancer la discussion. Monsieur... Ponas Richard Fabre, o paskui Karima Deli. Já mám několik otázek, stručných. Labadiena, dėkuoju žodį. Jūsų manimų, jūsų pristatyto paketo dėka padėtis pagerės, ar tikrai to tikite? Ar manote, kad tikrai tokiu būdu bus apsaugada vidaus rinka? Bet kaip galime apsaugoti mūsų rinką nuo prekių importuojamų iš tų šalių, kuriuose darbo kokybės standartai yra labai žemi. JAV taiko labai veiksmingas priemonės tam, kad apsaugotų savo rinką nuo tokio importo. Be to, kaip kovoti su mokestinėmis oazėmis? Kaip šis klausimas daro su jūsų pristatytų paketu? Taigi, Kai tik tais numatoma kas nors e, socialinės politikos sekretyje, valstybės narės iš karto mojuoja subsidarumo vėliavą ir ragina nesikišti savo teritoriją. Taigi to pasakoje taikomi žemiausi standartai. Kodėl nekovojama su šia blogybė? Daugia valstybių narių, pavyzdžiui, Vengrija, Čekijos Respublikoje bandoma apriboti streiko teisę. O kai mes kritikuojame, tai į mūsų balsą neįsiklausoma. Mes garsiai piktinamės, kai kažkur toli pažeidžiami pažeidžiamos žmogus teisės, tačiau kai darome Europos Sąjungą, mums iš karto uždedamas ant snukis. Pone Kerima Dėly, o paskui aš pati užduosiu kosmačių, pone Priminkė, pone komisarė, džiaugiuosi, kad komisija galiausiai pasuko ekologijos linkme. Jeigu dar 100 procentų nesame pasiekę, tai pasieksim nieko tokio. Pirmiausia, dėl žaliosios ekonomikos plėtojimo. Jūs sakote savo dokumente, taip, reikia investuoti energetikos sektorių, reikia e, dėkti žaliasias technologijas, mokyti žmonės. Puiku, nes tai yra puikų žingsniai, tačiau komisija jaučiasi bejėgė pasiūlyti pasiūlymą mažais, e, mažai kvalifikuotiems darbuotojams ir mūsų seniorams. Komisija sako, jie turės prisitaikyti. Deja, tai nepakankama, nes žaliosios darbo vietos turėtų būti susijusios su visais, su visomis visuomenės kategorijomis. Ką ketinate daryti? Tai pirmas klausimas. Antra, kai kalbame apie žaliasias darbo vietas, pirmiausia, reikėtų pabrėžti nedelokalizuojamas darbo vietas, kur darbo užmokestis yra padorus, jeigu taip galima sakyti. Uh, Taip, kitaip sariant, reikėtų pagerinti saugumo ir sveikatos darbę sąlygas. Tad mano klausimas būtų toks, ar imsitės dėkti Europinę strategiją, kur būtų kalbama apie saugumą ir sveikatą darbę. Ir galiausiai dėl lankstumo. Europos komisijoje kalbama apie lankstumą, kad nereikėtų atleisti darbuotojų, kad jūs, kaip sakote, kad būtų galima išlaikyti įmonių konkurencingumą. Jūs ir visai neblogai kalbate apie profesinį saugumą, tačiau problema yra štai kokia. Europos komisija kalba apie tai, kad brangiai kainuoja neterminuotos darbo sutartys ir kad tai apsunkina darbo rinką. Nes siūloma, kad įmonės galėtų laisvai rinktis tarp terminuotų darbo sutarčių ir neterminuotų. Tačiau aš manau, kad šiam, šioje srityje reformų nereikėtų. Ką galite pasakyti apie tai? Ir galiausiai, ponė komisarė, džiaugiuosi, kad pagaliau Europos komisija pripažino, kad darbas m, turimas dėje nebeleidžia tinkamai pragyventi žmonėms. Jūs kalbate apie tai, kad taip reikės priimti priemonės, kad būtų nustatytas minimalus darbo užmokestis Europoje, iki šiol to nebuvo. Tai yra neblogas dalykas, tačiau pamiršote detalę. Ir štai kokią. Minimalus darbo užmokestis turi vystytis lankščiai, tačiau nereikėtų pamiršti normalaus pragyvenimo lygio. Reikėtų užtikrinti kiekvienam europiečių, kad jis galėtų gyventi tinkamomis sąlygomis. Tai pirma ir antra, tu, ir tuo ir baigsiu. Jūs kalbate apie minimalų darbo užmokestį atskiriems sektoriams, nes tai būtų naudinga tam, kad būtų galima kurti darbo vietas, tačiau dėmesio, jūs sukeliate tam tikrą riziką, nes tarp darbuotojų atsiras nesveikos konkurencijos, tai pavojinga. Na ir galiausiai mūsų visuomenė labiausiai rūpi jaunimo klausimas dabar. Jūs mums sakote dalykus, kurie yra savaime aiškus. Emilyt Vinel, mano kolegė, irgi remia šią idėją. Yra kalbama apie garantijas jaunimui iki 2012 metų. Ir kalbate apie hartiją dėl jaunimo praktikos, stažuočių. Puiku, tačiau reikia veikti greičiau, ne paskui reikės valstybėms narims primesti šį dalyką. Tai mano trečias klausimas būtų toks, kaip ketinate daryti, kad valstybės narės priverstumėte tą hartiją įdėkti. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju. Na, aš kol kas nenorėčiau leistis į diskusijas, nes dar diskutuosime apie, apie tą programą, kurią gavome ir dar turėsim progų aptarti, nes jūs pateikėte užimtumo paketą ir mes turėsime progą grįžti prie atskirų tos programos elementų. Ir turėsime progą padiskutuoti apie minimalų darbo užmokestį ir panašiai. Tačiau norėčiau paminėti ką kitą, ką jau šiek tiek minėjo ir kiti klausia. Man nesusidarė įspūdis, kad kalbėdamas apie darbo programą, kosiai apie kitus metus paminėjote, nepaminėjote tiksliau santykio ES su tarptautinė darbo organizacija. ES e, priima taisyklės, juridiškai saistančias, galbūt ES taps ateityje tarptautinės darbo organizacijos konvencijų pasirašytoje, narėjų. Tad man klausimas būtų toks, ką darysite su valstybėmis narėmis, kurios e, dar nepradėjo tinkamai procesų tos organizacijos konvencijų ratifikavimo. Ir kaip atsižvelgsite Europos parlamento pageidavimą, kad tarptautinė darbo organizacija būtų vadinamųjų trojkų narė, kai aptariamos programos dėl vienos ar kitos šalies e, priežiūros. Pone komisarė, 10 minučių jums atsakymams į klausimus ir galbūt galėsit atsakyti ir tuos dalykus, kur ponė Sarbriuk sakėsi nesulaukusi atsakymų. Yes, let me start by the two points, uh, which... Uh... Pradėsiu nuo tų dviejų dalykų, kurių nepamiršau, bet tiesiog jie praslydo prakis. Pirmiausia, dėl Europos socialinio fondo ir kitų priemonių uh, tarp valstybinis aspektas. Mes norime padidinti galimybės veikti tarp valstybinių lygių, Europos socialinių fondų ir kitoms priemonėms. Na ir jeigu manote, kad dabar e, Europos socialinio fondo ar kitų finansinių priemonių galimybė veikti tarp valstybinių lygių ribota, tai galbūt aptarkime tai kitame e, susitikime kontekste, nes tiesą sakant, e, mes norime iš tikrųjų kiek įmanoma labiau skatinti tarp valstybių pobūdžio žimtumą bei bendradarbiavimą. O kai dėl e, darbuotojų komandiravimo pasiūlių ribojimo ir sektorinių aspektų, tai valstybės narės, aišku, e, gali nuveikti daugiau remintis tuo pasiūlymu, kurį mes suformalavome. Pavyzdžiui, mm, galbūt statybų sektorėje reikėtų bendrų pastangų. Ir valstybės narės gali neapsirboti tuo, ką mes siūlome, jos gali nuveikti daugiau šiame sektorėje. Demonti Du. Ponas Kristinsenas grįžo prie šio klausimo. Manau, kad čia gali sus, vykti susikirtimas tarp pagrindinės darbuotojų teisės, tai yra teisės į streiką ir iš pagrindinių laisvių, kurių pagrindų nuo pat Europos ben, ekonominės bendrijos įsteigimo ir remiasi bendroji rinka. Taigi labai svarbu, kad tarp šių dviejų teisų nevyktų susikirtimas, nes tikrai ne viena iš jų neturi pirmenybės. Aš manau, kad priešingai jos turi tarpusą vieną kitą papildyti. Teisė į streiką galima vertinti kaip garantiją. Jie yra susijusi su E, darbo pasaulio, darb, užimtumo pasaulio um, realijomis. E, o aišku, tai vėlgi susiję ir su tuo kontekstu, kaip kad pavyzdžiui, iš kurio išplaukia pagrindinės teisės, teisė įsisteigti, teisė tripti, teikti paslaugas tarp pasinių lygių. Ir vis dėlto, jeigu e, ir kyla konfliktų tarp tokių dviejų teisų ir laisvių, tai, tai geriau nereglamentuoti kažkokiu Europiniu teisės aktu, o bandyti išspręsti vietoje. Dėl buvo kalbėta apie tai, kad reikia labiau apsaugoti ES rinką. Aš manau, kad reikia labai atsargiai žiūrėti tokio pobūdžio pareiškimus. Mes turime tikrai panalizuoti, ar tai yra tikroji problema. Na, jeigu pažiūrėsime tai, kur ES norėjo užtikrinti pusiausvyrą, tai tiesą sakant, turint galvoje tai, kad mūsų ištekliai riboti, tai tiesą sakant, ir jeigu pasižiūrėsime į tai, kad kiek ES importuoja ir eksportuoja, tai tiesą sakant, ta pusiausvyrą yra gera ir galbūt mūsų eksportas yra didesnis negu importai, netgi turint galvoje energetikos ir žaliavų importus Europos Sąjungą. Tačiau elgime realistiškai, formuodami ekonominius santykius su likusiu pasauliu, bet neselgime proktecionistiškai. Pavyzdžiui, turime užtikrinti, kad e, mūsų prekybos partnerių šalyse pagerėtų socialinė situacija. Pavyzdžiui, didžiojo 20-ko kontekste praėjomėsime periode iš tikrųjų buvo sudėta nemažai pastangų ir pasiekta gerų rezultatų, traukiant socialinės apsaugos nuostatas įsirakimus, užtikrinant socialinį dialogą, e, pavyzdžiui, strateginių partnerystų čia pagrindų. E, Ir pavyzdžiui, nesiniai primtas sprendimas liečiantis viešuosius pirkimus. Ir jis taip pat leidžia realistiškiau žiūrėti į tikrovę. Ir, pavyzdžiui, komisaras Bernier yra suformulavęs atitinkamą pasiūlymą. Taigi, E, kai kurios paminėtos problemos, tiesą sakant, patenka į kitų komisarų veiklos rytį, kaip kad, pavyzdžiui, vidus rinka, apmokestinimo klausimai ir taip toliau. Taigi galbūt vertėtų iš tiesų padisku, padiskutuoti apie pažangą tose srityse, bet tai jau jums teks padaryti su kitais kolegomis. O, uh, Dabar atsakyti klausimą, ar užimtumo pakete atsižvelgta visų darbuotojų padėtį, ar atrasti atsakymai lieč... tinkami visiems darbuotojams. Mes turėtume iš tiesų pasižiūrėti, kokie e, yra problemas esmė. Europos Sąjunga darbuotojai senėja, yra programa, aktyvus senėjimas. Ir yra ne vien tik politinių pareiškimų, bet ir konkrečių pasiūlymų. Tačiau jeigu pažiūrėsi pačią darbo rinkos padėtį, bei tai vyresnio amžiaus darbuotojai kaip kategorija nėra didžiausia, nėra problematiškiausia. Net krizės akivaizda augo vyresnio amžiaus žmonių užimtumas. Na, aišku, turėtume padėti žmonėms įgėti gebėjimų, žinių, Bet tiesą sakant, jeigu pažiūrėsime darbo rinkos padėtį, tai recesijos metu nukentėjo ne žemiausia kvalifikacija turintis darbuotojai kaip grupė, o tai ir kita vidutinė klasė. Taigi daugiausiai darbo vietų prarasta tose tarpinės vidurinėse kategorijose Ir čia turime dėti daugiausia pastangų. Mes, aišku, turime dėti pastangų liečiančių visas darbuotojų kategorijas. Tačiau, e, kurdami strategijas, e, fokusuodami pastangas, turėtume atsižvelgti į konkrečias realias problemas. Nelin, sutinku su, su tuo, ką sakėte dėl saugos aspektais. Mes rengime strategiją, tačiau prieš tai reikia atlikti ilgalaikį vertinimą. Praėjusią savaitę aš inicijavau Briselio naują saugos ir sveikatos kampaniją kartu su Bilbao agentūra. Uh, Na ir turiu pasakyti, kad pirmą reikia atlikti vertinimą, tačiau kartu jau rengiamas galimos naujos strategijos turinys ir būtų labai neblogai, jeigu jūs prisidėtume prie to, tam, kad bendrai nustatytume pagrindinius tos ilgalaikės strategijos elementus. Buvo kalbėta ir apie jaunimo strategiją, ji ryte bus aptariama ministro lygė, Danijoje vyks neformaliai apsko taryba. Mes tame pačiame klasteriu būsime su pone Beres ir aptarsime garantijas jaunimui, tai, tai aptarsime su ministrais ir tikiuosi, kad e, bus prieita labai konkrečių išvadų šio proceso dėka. Dėl tarptautinės darbo organizacijos vaidmens. Aš pats ir asmeniškai nešiu savandelį ir su žimtumo generaliniu direktoratu mes vykdėme įvairią veiklą, pavyzdžiui, bendri tyrimai su tarpinė darbo organizacija, žaliųjų darbo vietos rytėje, taip pat ir žimtumo pakete. Ehm, tai atsispindi ir, pavyzdžiui, Ženevoje mes pristatė tinkamus siūlymus praeisiais metais. metais Na, o pavyzdžiui, komisija 2008 metų komunikate jau paragino valstybės narės e, ratifikuoti atitinkamus susitarimus tarptautinės darbo organizacijos kontekste, taigi dabar čia viskas valstybių narių rankos ir aš informuosiu jūs nuolatos apie šį procesą. O taip pat kalbėjau, kad yra numatyta inicijuoti tyrimą skirtą šiam klausimui. Uh, Ir kai tik tyrimas jau bus užbaigtas ir bus atlikta analizė, aš su jumis pasidalinsiu rezultatais. Structural... Na taip, visa tai yra struktūriniam dialogų labai svarbus dalykas. Ačiū, ponė komisarė. Šiuo pagrindu stengsimės prisidėti prie parlamento rengimo atsakymo į klausimus. O šiaip rytoj dar susiksime regis dvi šalių pagrindu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 Chers collègues. Brangos kolegos, prašom susėsti atgal į savo vietas. Siūlau tą padaryti nedelsiant, kadangi šiandieną po pietų turime labai įtemptą darbo atvarkę. Taigi turime iš karto pradėti. Gal tik pusė mūsų prelegentų yra, bet vis tik tais reikia pradėti. Ačiū e, Raimond Brogė, kuris atėjo nuo e, biudžeto komiteto ir mes šiandieną bandysime padiskutuoti apie 2014-2020 metų daugia metę finansinę programą. Mūsų komitetas turėtų e, pateikti. E, nuomonę ir šiandieną mūsų komitetas atskirais punktais e, ir etapais dirba ties šią pro programą. Jeigu paimsime visų komitetų, visus pranešėjus, tai išeis tikrai pripildyti daug didesnę salę negu šita Ir galima sakyti, kad taryboje vykstančių dėrybų tiks, e, ritmas mus šiek tiek neramina. Tad pats laikas dabar viską aptarti ir ponui Bögė dabar žodis, kad jis papasakotų, kokioje vietoje dabar yra dėrybos su taryba kalbant apie sanglaudos politiką, tai kalbėsime apie sanglaudos politiką rytoj, bet to niekas, niekam nepaslaptis, kad komitetas paprašė asocijuotos komiteto procedūros. Aš kiek suprantu, dar nebuvo apsispręsta e, tarp frakcijų vadovų, bet ar reikia to ar nereikia, tačiau šis komitetas mano, kad Europos Sąjunga, kalbant apie e, socialinį poveikį, apie e, darbo vietas, apie užimtumą, negali apibriežti, kaip turi veikti e, struktūriniai fondai. Kai kurios priemonės specialiai yra susijusios su kai kuriais fondais. Pirmiausia, su trim - su regioninio bendradarbiavimo fondu, e, su struktūriniu fondu ir su e, globalizacijos socialinių atsiprašau fondų. Taigi pirmiausia, mes turėtumėm pasižiūrėti, kaip saveikauja ši programa su socialiniu fondu. E, ne į savo sritį prašyčiau, kad nesikištumėte. E, Kaip, kai diskutuosime apie šį apie šią programą, aišku, bus minima daug sryčių, e, daug skaičių. Mes galime kalbėti apie ką tik norime, tačiau balsuodami negalėsime pakeisti nei vieno skaičiaus dėl kurio apsisprendė parlamentas. Pone pranešėjau, žodis jums. Äh, Dėkuoju, pane pirmininkai, gerbimi kolegos. Tiesą sakant, kolega Kalfinderis, kuris yra bendra pranešėjas, e, būtų dalyvauti šiose diskusijos dėl finansinės perspektyvos. Bet aš pradėsiu. Žinote, kad įsigalios Lisabono sutarčiai. Dabar situacija visiškai kitokia negu per darybas dėl ankstesnės finansinės perspektyvos. Nes taryba gali balsuoti vienbalsiai dėl perspektyvos tik tai tuomet, kai parlamentas e, absoliučiai balsų daugumą palaikė finansinės perspektyvos siūlymą, pavyzdžiui, konventė derantis dėl reformų sutarties buvo numatyta, kad e, dabar e, ir galioja 312 straipsnis, pagal kurį visas institucijos bendradarbiavo lygiamis teisėmis ir, vietoj, ir dabar galioja bendra sprendimo procedūra. Būtent to siekiame ir Lenkijos ir Vengrijos pirmininkavimo e, metu, o dabar jau ir Danijai pirmininkaujant e, nuolat susitinka. Uh, E, parlamento dėrybų komanda, kuriai dalyvauja, priklauso penki asmenys, pirmininko ponas Lemasur ir, pavyzdžiui, pana Jenis yra pranešė dėl nuosavų išteklių, taigi prieš kiekvieną vadovų tarybą. Mes susitinkame su tarybos pirmininku ir trijo tam, kad galėtume tinkamai reaguoti. Na ir dabar iš Danijos kaip pirmininkančio šalies jau gavome pažadą, kad e, panašiai kaip jau ir pirmininkant Lenkijai, ši darybų komanda neformalios tarybos metu metu, vidaus reikalų ministrų tarybos metu, galės dalyvauti stebėtojų teismės. Ir tai yra svarbu tam, kad galėtume laiku nešti savo indėlį. Uh, Na ir manome, kad mes kaip parlamentas šį sėkį atlikome naują dalyką. E, prieš komisijai suformuojant savo poziciją, šur komitete mes jau buvome apibrėžę mūsų poziciją, pristatėme, gavome e, darybų įgaliojimus ir jie tebe galioja. Ir tai atitinka ir teiginį Mes manome, kad tai nuosaikus reikalavimas, be kito ko turint galvoje ir dabartinę e, ekonomikos, finansų ir biudžeto krizę. Taigi manome tam, kad nors kažkiek, bandant laikytis Lisabonos e, sutarties nuostatų, prie, 2000, nu, prie tų lėšų, kurios yra numatytos 2013 metams, reikia pridėti 5 procentus. O valstybės nars, jeigu jūs nenorite to daryti, turėtų apibriežti neįgiamus prioritetus, kuriam bus skirmas mažesnis finansavimas. Bet, pavyzdžiui, darbo tvarkė 2020 apie ją dažnai buvo kalbėta. Tai ir toliau bus orientacinis atspirties taškas būsimai biudžeto politikai. Beje, šiuo metu Europoje sąjunga trūksta 130 milijardų eurų, taigi beveik metinis Europos sąjungos biudžetas. Uh, E, vystimasi politikos rytį 0,7 procentą lėšų trūksta. Išskyrus 3 ar 4 valstybės narės. Čia nesiūlo mažinti lėšų, taigi siūlytume elgtis sąžiningai ir pasirūpinkime, kad mes atliksime tam tikrus naujus darbus. Norėčiau priminti, pavyzdžiui, sanglaudos politikos kontekste, kad e, reikia atlikti ten milžiniškus mokėjimus ir yra išlikusi realės alikidė problema, Taigi dėrėkime protingai dėl to, kaip jis vizdume būsimą finansinę perspektyvą. Ir jeigu aštuonios valstybės narės taryboje nurodė, kad jos norėtų atsisakyti Europos prisitaikymą prie globalizacijos padarinių fondo, tai, tai iš tikrųjų visiškai susikirta su parlamento pozicija dėl šio klausimo. Na, pavyzdžiui, tam, kad būtų panaudotos globalizacijos fondo uh, lėšas e, į šį fondą būdavo perkeliamos lėšos iš kitų biudžeto eilučių, kurios nebuvo panaudotos. Taigi, be kita ko, gavome lėšų ir Europos socialinių fondo. Taigi, tai yra problematas, kurį reikia dirbti, nes, aišku, Mes esame suinteresuoti tuo, kad lėšos būtų perskamas tinkamai atsižvelgiant į prioritetus. Na, pažiūrėjau, dėl komisijos iniciatyvos e, per praeisę vadovų e, tarybą kovo pradžioje kurios tikslas yra nuveikti daugiau mažam ir nem verslui, tai čia atkreipsitėmis į tai, kad aštuonias valstybės narės ketina peržiūrėti savo planus, bandant atsižvelgti šios prioritetus, tai yra tinkamas dalykas. Tačiau tai verčia susimastyti, ką tai reikš mūsų. Um, Dėryboms laikotarpį po 2014 metų. Taigi mes, tiesą sakant, esame susirūpinę dėl štai ko. Uh, kad derantis dėl um, paketų ir niekas neuždraus tarybai e, turėti savo poziciją dėl um, e, 65 daugiamečių programų, bet su ponu pirmininku Šulsu dar galėsime aptarti mūsų elgesį dėl šių klausimų ir Na ir būtų gerai, kad darybų pradžioje dabar estafetė netektų tarybai, o kuri prims už savo valių sprendimus, tai turėtų daryti kompetitingi ministrai atsižvelgdami Lisabonos sutarties nuostatas. Taigi tikrai sieksime, kad štai tokio metodo būtų laikomasi ir e, atsižvelgti į tai, ką išgirsime rytoj, turėsime apsispręsti, kaip mes parlamente reaguosime į vadovų tarybos sprendimus. Pone pirmininkė, jūs taip pat minėjote, kad veikiausiai lapkričio pradžioje, kas kaip bus parengta tarpinė laikotarpio ataskaita, e, ją rengs kompetitingi komitetai, tai numatyti ir pagal darbo tvarkos taisyklės. Taigi, E, laukiame galbūt signalų iš vadovų tarybos, nu, po to atsižvelgiant į kompetitingų komitetų parengtas ataskaitas ir pranešimus galėsime apibriežti parlamento poziciją. Taigi aš manau, kad tai reikš lygi gretų darbo procesą. Taigi viena vertus reikės dirbti ir toliau ties daugiametėmis programomis, taip, kaip ir sakė ponė pirmininkė, o šalia reikės renkti biudžeto komiteto pranešimą. Šį darbą jau galima, nuomonės jau galima pradėti renktis. Tikimės, kad jos bus parengtos iki rugsėjo pradžios ir vidurio ir manau, kad taip pat dar reikės atsižvelgti ir į tai, ką mums pasiūlys vadovų taryba. Taigi manau, kad atsižvelgti į tai, kad Šiuo metu taryboje situacija yra kontroversiška, yra tenai sanglodos, žemės ūkio politikos šalininkų yra ir tų, kurie norėtų taupyti, neleisti lėšų. Vis dėlto, pavyzdžiui, siūloma truputį milijardinės sumas, bet tiesą sakant, tai yra tarsi rimtas įsikišimas į ES biudžetą. Nepamirškime, kad e, jau vienas įkėsime turėję biudžetą, kuriame buvo 1,1,8 e, nacionalinių BVP. Ir dabar. E, dabar iki 2020 metų nuo to 1,1 kažkiek procentų, dabar bus jau tik 0,24 procentai. Taigi, tai nesveika tendencija, taigi laikykime mūsų darybinį galiojimų. Ir jeigu nepavyktų susitarti, tai tai nereikš, kad prasidės biudžeto politikos krizė. Nes, tiesą sakant, e, išlieka likščioliniai biudžeto planavimo prioritetai tol, kol bus rastas sprendimas. Na, reikėtų galbūt dar pakalbėti apie teisinį pagrindą, bet e, jeigu norime tam, kad biudžetas būtų patvirtintas laiku, tai reikia vengti, kad programos būtų tvirtinamas pernelik vėlai ir tai reikš, kad e, programos bus įgyvendinamas valstybės narėse pernelik vėlai. Ir pat, po to bus sudėtinga programavimo laikotarpio pabaigoje. Bet labai svarbu, kad vadovo taryba mums suformuoluotų tinkamą pasiūlymą, nes biudžeto komitete te galima parengti pranešimą, kuriame bus pasakyta taip ar ne tam vadovo tarybos pasiūlymui. Todėl paragintume komisiją intensyviai diskutuoti su taryba, be kita ko išdės ir mūsų pozicija. Ir kuo sudėtingesni skaičiai, tuo daugiau reikės lankstumo kasmetinėje biudžeto sudarmo procedūroje. Ir be kita ko reikia rimtos pažangos nuo savų išteklių srityje. Ir beje, e, valstybės narės nepritarė nuo savų išteklių diskusijų, nes jis tikriausiai neteisingai suprato Lisabonos sutartį. E, Nes dabar reikia diskutuoti ne vien tik apie nuosavus išteklius, nes tai numatyta sutartyje, bet tokia diskusija reikia susitelkti į nuosavus išteklius, o ne visas bėdas susijęsas galbūt su ES institucijomis. Būtent taip būtų tinkamiausia pradėti diskusijas, mano manimu. Dėkoju, prisijungė ponas Kalfin prie mūsų, galbūt ko keletą papildomų e, pastabų, kol kolegos klaus. Dėkoju. Permauš, atleiskite, kad pavėlavau, turėjau pateikti pranešimą kitame komitete. Todėl tas vėlavimas. Tiesiog norėčiau papildyti šiek tiek keliais sakiniais dėl turinio. Ir norėčiau pridėti šį beitą dėl procedūros, įskaitant procedūras komitete. Rytoj vyks pirmoji bendrų reikalų tarybos sesija ir ten bus kalbama apie tai, dėl ko dar liko susidėrėti, gegužės mėnesį mes turėtume uh, E, pasižiūrėti, kokia išėjo ta dėžutė dėrybų ir galiausiai bus siūloma tarybai priimti poziciją tam tikrą. Tačiau čia yra tam tikros rizikos. Europos parlamente vyksta dvi procedūros dėl tai sustarimo su taryba dėl daugiametės finansinės programos. Pirmiausia, dėl pačios programos ir joje esančių skaičių. Ir čia mes turime patvirtinimo procedūrą, mes galime galiausiai sakyti taip arba ne, pritarim arba ne. Galiausiai yra kita procedūra ir čia turime 65 dokumentus. E, turi pat skirti savo nuomonę užimtumo komitetas, tai yra tie dokumentai, kurie suteikia juridinį pagrindą e, dalykams, kurie turi sulaukti finansavimo. Taigi, tad, taigi būtų neprimtina jeigu parlamentas neturėtų teisės bendros sprendimo prieimimo procedūros metu diskutuoti, jeigu valstybės tiesiog narės spręstų pačios. Birželio mėnesį valstybių ir vadovai pasakys savo pozicijos ir tuomet nebeliks galimybės parlamentui diskutuoti ir teikti rekomendacijas. Taigi mes turėtume teisę diskusijoms išsaugoti. Rytoj susitiks darbo grupė, kuri dėl turinio posėdžiaus, taip pat e, dalyvaus kompetentingi e, kompetentingų komitetų pirmininkai ir mes pasižiūrėsime, kaip apginti Europos parlamento teisę, turėti teisę dėrėti su taryba taip, kaip reikia. Ir antras dalykas – dėl laiko. Žinau, kad taryba nelabai nori pradėti tas dėrybas, tačiau aš manau, kad turime su taryba tas dėrybas pradėti kuo greičiau, tuo geriau kai jau turėsime darybinę poziciją, e, remiantis to juridinių pagrindų, kurį aš čia minėjau. Mes turime panaudoti tarybai tam tikrą institucinį spaudimą, kad diskusijos pagaliau prasidėtų. Norėtume išvengti tokios situacijos, kai svarbiausius sprendimus priims valstybių ir vyriausybių vadovai, taryba nesiderėjusi su parlamentu tiesiog priims sprendimą, o mums labai nedaug liks veiksmų laisvės dėl to, dėl ko galime teikti savo nuomonę. Tad kuo greičiau tarybą pradėsime dėl esmės dėrėtis, tuo daugiau turėsime galimybių mes kaip institucija įsiterpti į šį procesą. Ir dar vienas dalykas dėl skaičių, dėl biudžeto. Kai kalbam apie biudžetą, iš karto visiems galvoje iškyla skaičiai ir tai yra normalu. Mes keletą kartų diskutavome pačių įvairiausių formatų pagrindų. Mums reikia išvengti sektorinių susitarimų dėl įvairių dalykų. Pavyzdžiui, parlamentas ir taryba susitarė, susitarė kad bus sumažintas, pavyzdžiui, finansavimas sanglaudos politikai ar žemės ūkiai ir panašiai. Turime šito išvengti. Jeigu turėsime tvirtą poziciją daryboms su taryba, mums gali pavykti to išvengti. Na ir Mm, reikėtų, kad e, būtų laikosi principo, kad sprendimai neįprimami tol, kol mes netarėm savo žodžių. Tiesiog e, mes turime sūrę pranešimą, jis nėra labai detalus, tačiau tai leidžia susidaryti bendrą vaizdą dėl skaičių, bendrą vaizdą susijusius su skaičiais ir paskui turime komisijos siūlymą. Tad mes norėtume tiesiog, kad vyktų diskusija. Jų metu norėtume pasakyti tai, ką galime mes e, pasakyti, remdamėsi sūrę pranešimu, komitetai pradės dėrėtis ir taip toliau ir panašiai, tiesiog turime turėti galimybę ir mes dalyvauti sprendimų priomime. Ir jeigu e, mes ne, neskelbėme patį skaičių, dar nereiškia, kad mes neturime nieko apie juos pasakyti. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Ačiū už tą tokį mobilizavimą ir ačiū, kad parlamente daroma tai, dėl ko mes tarybai priekaišaujame, kad tai nėra daroma. Reikėtų pasakyti, kad šiame komitete jūs turėsite tokius pašnekovus, kurie bus pasiryžę dirbti kaip viena komanda, dalyvauti kolektyvinėme žaidime. Reikėtų laikytis tos bendros linijos. Na, suprantama, dėl skaičių sustarimo tai turi būti tol, kol nebus sustarimo bendrai. Ir mes turime turėti tokią strategiją, kuri padėtų mums mes Neturime tikslo, kad kažkas e, šoktų į priekį ir skubėtų greičiau už kitus pasiekti lyg tai kokią finaš, finišo liniją. Mes esame institucija, tai tiek biudžeto komitete, tiek e, e, kituose kompetitinkuose komitetuose svarbu dirbti koordinuotai, svarbu, kad niekas nešoktų būti vienas laukia karys. Ir tie klausimai, kuriuos šiandien keliame, yra labai svarbus. Tie klausimai rūpi daugeliu komitetų, tad visi turime dirbti kaip bendra komanda. Ačiū ko visų kolegų vardu, kad atėjote į mūsų posėdį, nes tai leidžia pasitiksinti daugelį dalykų. Ponas Biogė kalbėjo apie pristaikymų ir globalizacijos padarinių fondą. Ir regisi buvo paminėta, kad iš kitur likusios lėšus yra perkeliamos į šį fondą būtent. Aš susipažinau su tokiu dokumentu, kurio negalėčiau pavadinti vadinamojų negotiating box, dėrybų dėžute. Ar norėtumėte, kad ten buvo keliamas klausimas, ar norėtumėte didinti šį fondą ar ne? Tai yra kažkas nenormalaus, man rodos, kad dar tai įneša dar daugiau sumaišties tokie būtent klausimai iš tarybos pusės. Ir gali atsitikti taip, kad neliks jokio pagrindo diskusijoms dėl teisėkuros klausimų. Ponios Harkin štai nėra šiandien, tačiau aš įsivaizduoju, kad mes, būdami teisėkuros proceso dalyviai, pamatę tokį tekstą ir kai aš pamačiau tą klausimą ir atsakymus su galimybė atsakyti taryboje, man tiesiog iškilo klausimas, tai kągi mes čia veikiam. Jūs galiausiai sakėte štai, kad jeigu iki metų pabaigos sustarimo neatsiras, taikysime tai, ką prancūziškai yra vadinamas laikinasis dvyliktadalis. Nes nereikėtų, kad prasitų karas prieš tarybą ir paskui e, ponė Merkel skambins galbūt ponui Bleirui ar dar kam nors, kad būtų ieškoma sprendimų šitaip, nes taip jau yra buvę kažkada. Kadangi du kart jau net šitaip pasitaikė, man yra tekę matyti, kaip parlamentas tiesiog e, labai atvirai pasakė tai, ką mano apie tokį procesą. Tas arbitražas netgi vyko ne Briuselėje, jau kitur, jeigu e, suprantate, ką turiu omeny. Ir vėlgi, dabar Europos parlamentas tiesiog aiškiai nori parodyti, kokia yra jo pozicija ir savo valią pagaliau įsitraukti į diskusijas. Na, klausimai specifiniai, be abejo, bet šį kartą tas Musefas yra iš tikrųjų labai specifikas yra tam tikros įtampos tarp ES biudžeto pridėtinės vertės, ypač mūsų aptariamuose politikos rytise ir nacionalinių strategijų. E, ta, ta įtampa yra jaučiama. Norėčiau pasakyti, kad šis komitetas jaučia tam tikrą susirūpinimą dėl e, tų bendrų dalykų, dėl kurių jūs dar turėsite diskutuoti mes galėtume klausti, kokia yra dinamika tarp atskirų komitetų, kiek jie bendradarbiavo ir visą kitą, tačiau norėčiau perspėti jūs dėl vienos problemos, kur yra didesnė negu tik tai tai, ar tam, toje darybų dėžutėje yra dalykų, kurie viršyje mūsų teisėkūros prerogatyvas. Tiesiog taryba laukia, kad ten jau būtų priimti sprendimai ir tokie, kokius taryba jos nori matyti priimtus. Pavyzdžiui, dėl struktūrinių fondų, dėl sanglaudos fondų komisija jau pateikė tam tikrus strateginius siūlymus, apmatus. Regėse diskusijų dėl to nebuvo ir gali nebūti tų diskusijų, nes viskas pateikiama taip, lyg jau mišelės baigtos, daugiau jokių diskusijų nebebus ir niekas nevyks. Ir štai komisija parengusi tas taisyklės, parengė tas taisyklės dar prieš apsisprendžiant dėl pačių teisėkūros dalykų. Taigi matome, kad ta įtampa yra dviejopa darybininkams. Aš šiek tiek ilgą komentarą išsakiau, tačiau esu pranešėję nuomoniai šioje srityje, tad pasisakiau šiek tiek detaliau. Prašom, kolegė. O kas dar norėtų kalbėti, tiesa, dar noriu paklausti šiuose diskusijose. Pone Šroder. Tik ponė Kunc. Ponas Serkas, ponė Šruter, pabudo, sako pirmininkė, tai yra puiku. Kas dar? Pone Bauer. Baigėme kalbėtojų sąrašą. Pone Kunc. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, es... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uh, Na taip, iš tikrųjų sudėtingas procesas, nes iš vienos pusės turime specializuotus komitetus, kurie darasi dėl konkrečių bylų lybė komitete. Beje, ką tik atėjau iš to komiteto, pradėjome vieną iš preliminų trialogų. Na, taryba atrodo nusikusi gan lankščiai dėl šio klausimo, bet tai ne vienas sudėtingiausių klausimų. Tačiau žinome, kad didžiausia problema. E, yra prisitaikymo prie globalizacijų fondo, kaip viskas bus ateitie, kur link pakrypti diskusijos. Labai atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti diskusijose nuo pat pradžių, tačiau norėčiau sužinoti, ar nebūtų naudinga parengti rezoliuciją ir kažką panašaus, nes tokiu būdu parlamentas jūs labai aišku signalą tam, kad būtų aišku, ko tikimės iš tarybos, kad būtų aišku, kad taryba žinotų, kaip mes įsivaizduojame šią procedūrą. Taip, tai turi būti lygiai gratus procesas, kai reikės dirbti tarp kelių bylų vienu metu, bet pavos yra štai koks, jeigu neturėsime tarybos, pozicijos ir tarybos e, kaip partnerio dialogo ar trilogo pradžioje. O kita rizika yra štai kokia. Jeigu taryboje bus susitarta labai anksti, ankstyvame, ankstyvame etape ir jau pato taryba visai bus nenusiteikusi dėrėtis. Taigi, gal pirmą dėrėkimės dėl procedūros, pasirūpinkime, kad ji būtų tinkama, lanksti ir pats procesas galiausiai bus sąžininkas iki pat galo. Ir aš manau, kad čia reikėtų atsižvelgti ir į specifinių komitetų, bet ir e, šiūrio komitetų ir jo ataskaitą. E, Nu. Taigi aš manau, kad labai nuo, svarbu nuo pat e, procedūros pradžių pakalbėti apie tai, kaip mes norėtume formuoti procesą ir darybas. Ačiū. Aleksandras Virkas. Ja, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, jog socialistų frakcijai labai svarbu nepamiršti ir atsižvelgti į tai, ką sakė mūsų pirmininkė apie tai, jog e, šias diskusijas, šias direktyvas reikia žiūrėti kaip į bendrą veiklą, nes e, bijau, kad čia prasidės rimtas tarp institucinės diskusijos, e, pirmas tokio pobūdžio, po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Ir parlamentas, aišku, turi savo gebėjimus, savo ambicijas ir su jomis eis į šias darybas. Uh, Aišku, įsigaliojus Lisabonus sutarčiai, taryba pasiekė, kad e, parlamentas te būtų tik tai bejėgis stebėtas, kai yra kuriama vairios politikos kryptis taryboje. Ir Mm, manau, kad tai iš tikrųjų meškos paslauga Europos Sąjungai. Taigi, e, aišku, reikėtų žvelgti į tai, ką sakė Pone Beres, nepamirškime, kad mes esame bendroje kovoje ir jos tikslas, kad taryba žiūrėtų į parlamentą kaip lygiai teisį teisėkuros partnerį. Na, o mums socialistų frakcijai yra viena riba Ir kiekvienas iki, kai taryba bandys peržengti tą ribą, turi suskambėti pavojus varpai. Ponas Bogė ir kiti sakė, kad taip, kai kurios valstybės narės, valstybių narių, vadovai, ministrai nežino, koks yra skirtumas ES sutartis, Lisabonos sutartis. Jie tarsi nežino, kad tos sutartis pasirašomas tam, kad jos būtų įgyvendinamos. Uh, Ir reikia nepamiršti tų politikų, kurios yra tvirtinus tose sutartysis, nes taryba juos kartu, jas kartu pasirašė ir būtent tai yra ta riba, kurią turime prižiūrėti. Yra daug bendrų politikos sričių, kuriams reikia skirti finansavimą, nes kitaip nesilaikysime sutarties nuostatų. Uh, Taigi labai svarbu, kad būtų labai aiškiai girdamas parlamento balsas, kuris gina Europą krizės akivaizdoje ir turime gimti ir tas politikas sritis, kuriomis, manau, pritarė ir dauguma čia esančių kolegų. Kolegė Bauer, po to kolegė Šroder, prašau. Sorry for that. Uh, I have a feeling. Bet, atsiprašau. Na, man susidarė toks įspūdis, kad svarbiausius klausimus iškėlė anksčiau kalbėję kolegos, ypač ponia Beres. Norėčiau pridurti keletą kitų klausimų dėl pristaikymo prie globalizacijos fondo. Kokia yra jūsų pozicija dėl situacijos susijusios su pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Kalbant apie šito fondo santykį su biudžetu, aš žinau taip pat, kad jūs siekiate nuoseklumo tarp įvairių ES politikų ir turimų priemonių, tačiau šiame komitete mums kyla tam tikras susirūpinimo kadangi žemės ūkio politika regis bus susieta su prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Nežinau, kiek jūsų e, nuomonė apima šiuo klausimu, tačiau aš norėčiau irgi sužinoti, ką jūs apie tai manote šiaip ar taip šiuo klausimu. Dėkoju. Um, Elizabeth Schroeder. Elizabeth Schroeder, prašau. Ja, Dėkoju. Norėčiau atkreipti dėmesį du dalykus. Pirmiausia, tai tai, jog šis komitetas yra atsakingas už labai svarbę priemonę patenkančią į MF ir numatyta nutraukti finansavimą šiai sryčiai. Ši priemonė likščiau buvo vadinama progres ir dabar ji bus vadinama PSCE. Tai yra Europos priemenė, kuri leidžia vykdyti bandomosius projektus daugelį sričių susijusių su socialiniais aspektais. Taigi, dabar numatyta nutraukti finansavimą šiai priemonė ir šiems sritims. Taigi mes kaip komitetas turime pamastyti, ar e, Ar nereikėtų papildomai skirti šią sričiai labai svarbią iniciatyvą? Pavyzdžiui, tose vietose, kur parlamentas siūlo padidinti finansavimą, į tas sritis turime traukti ir šią priemonę. Taigi pamastytėme, kokį vaidmenį ši priemonė gali suvaidinti rengintis daryboms, dalyvaujant darybose. darybose Ir pabrėšiu, kad tai yra vienintelė priemonė, kuri leidžia užtikrinti socialinių bandomųjų projektų vykdymą. Taigi komisija turėtų paremti mūsų raginimus ir galbūt reikėtų suformuluoti e, pasiūlymą dėl to, kaip būtų didinamas finansavimas šiai priemonė. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas. Taigi dabar šiek tiek dėl turinio ir aš nežinau, ar tai e, patinka MF kompetencija. Pavyzdžiui, Europos struktūros fondai du finansavimas šiaip kaip yra priklausomas nuo makronominių konteksto. Jeigu valstybė narė yra atsiskolinusi, ji negauna europinių lėšų, tai liečia ir struktūrinius fondus. O bėdoje atsidūrusi valstybė narėje, tas struktūriniai fondai yra neretai vienintelis šiaudas, už kurio galima griebtis tam, kad valstybė narėje veiktų krizę. Taigi, tai labai prieštaringa e, siūlyti mažinti finansavimą toje srityje, kuri kaip tik ir padeda išeiti iš krizės. Norėtų sužinoti, uh, Ar tai bus sudėtinis dėrybo elementas, man tai labai svarbus klausimas. O antra, jeigu dėl to bus e, deramas, norėčiau sužinoti dėrybų komandos požiūrį šį klausimą. Ačiū. E, Tos pačios tvarkos laikysime, nu, tai, laikysimės, taigi žodis panui Bėgė. Ja, vielen Dank äh, für die Fragen. Dėkoju už klausimus bei raginimus panegiančių. Jūs klausite dėl procedūrų, kaip elgtis darybose dėl daramų klausimų bloko. blokų. Tai kontaktinė grupė kaip tik apie tai ir kalbėsime ir tarsimės, kaip, kokia būtų tinkamiausia taktika. Taigi turime siūti signalus toliau. E, jeigu, kai jau taryba renks konkrečias išvadas, turime aiškiai pasakyti, su kuo sutinkame, su kuo ne, kur yra mūsų ribos. Tai aš manau, procedūra turi būti lanksti, nes kol kas niekas iš mūsų nežino, kiek yra pasiryžus žengti prieki Danija pirmininkame metu. Ir jeigu bus kažkokių esminių susitarimų, kurie yra ir bendrų sprendimų mm, kon, e, sritise, pavyzdžiui, žemės ūkio politikoje ir taip toliau, tai reikės bendros sprendimo procedūros. Ir mes priversime tarybą pamastyti apie pridinę Europinę vertę strategiją 2020, nes taryba turės su mumis dėrėtis. Bet problema yra štai ką. Jeigu tai bus užmaskuota už kažkokių vadovų tarybos išvadų, tai tai bus jau labai sudėtinga dėrėtis dėl tų klausimų. Todėl reikia nuo pat pradžių uh, dėti akcentus ir prieus laikui, manau, kad mums reikės visiems būti pakankamai atkakliems ir ištingiams. Taigi, nuo pat pradžių galiu pasakėjau, kad jeigu iš tarybos pasiūlymas nebus tenkinantis, mes parlamente galėsime pasakyti tiesiog ne, aš esu pasiryžęs tam. Ir nereikia dėrėtis dėl tų skaičių, skaičių kurie yra mažesnė negu 2013 e, metų viršinė riba, nes tai jau garantuota sutarčių. Turėsime kalbėti apie tokius klausimus, kaip kad pavyzdžiui, um, kaip yra su um, teisėkoros principai, nes tarkim reikia um, valdyti biudžeto įlūtę be teisinio pagrindo. Bet ar, aišku, ir šur komitete apie tai bus kalbama. Uh, Ir jeigu nepavyks sutarti, tai tai toli gražu nelaikytina krize, nes tiesiog mes dirbsime su kitais skaičiais. Ir bet aš manau, kad reikėtų ir kompetingiems ministrams aiškiai padėti suvokti, jog e, kompetitingi ministrai ir parlamentas turi bendrų interesų. Tai yra ne perkelti šių klausimų sprendimą kažkokį kitą lygmenį, o tai reikia padaryti per bendrą sprendimo procedūrą kartu su parlamentu. Taigi, laikykime savo principą, o panas Kirkas yra teisus, sakydamas, kad tai bus tam tikra instituci, tarp institucinė kova. Ir nežiūrint Lisabonos starties nuostatų, e, vis dėlto parlamentarizmas dar supnokas Europos Sąjungą, taigi turime su tuo sakovoti. Kolegė klausė dėl pristaikymo prie globalizacijos padarim fondo ir žemės ūkio aspektų. Taip, Pavyzdžiui, regioninės plėtros komitetas ir transporto komitetas turėtų kalbėti kartu apie Connecting Europe, tai lygiai taip pat ir su Žemės ūkio komitetu turėtume kalbėti apie šios dalinius elementus ir nuspręsti, ar galima sustarti, gal reikia alternatyvų. Na, o pavyzdžiui, atsižvelgiant į tarptautinių rinkų nepastovumą, galbūt reikia numatyti kitų priemonių ir žemės ūkio srityje. Na, jūs minėjote, kad e, dėl vieno ar kito aspekto darybų e, komanda jums turi padėti, tai taip, mielai tai padarysime, bet mes nesims iniciatyvas, nes mes dirbsime, dirbsime atsižvelgdami į komitetų kompetencijos rytį. Mes esame atsakingi iš daugiametę perspektyvą, iš tarptinius susitarimus, daugiametės programas, biudžetą. Uh, Tai yra techniškas, bet kartu ir labai politinis dalykas. Taigi, jeigu jūs manote, kad jums reikia mūsų pagalbos, mielai tai padėsime pagal e, komiteto bendradarbiavimo procedūras, bet mes savo ruoštų nesimsime iniciatyvos. Nes kitaip e, viskas bus suplakta į vieną pus e, vietą, o kaip tik tai ir kritikuoja taryba. Panašiai, jūs klausite dėl progres tai aš e, norėčiau elgtis panašiai, kaip jūs siūlėte. O pavyzdžiui, jeigu pažiūrėti tuos skaičius, kuriuos pasiūlė komisija, tai tenka konstatuoti, kad ten yra nemažai mažesnių skaičių, sumų, kur viskas yra visai kitaip negu kad komisija siūlė. Pavyzdžiui, ten taryba, kartais tai komi... parlamentas turi teisę valdyti programas ir, pavyzdžiui, maržas, skaičių ir taip toliau ten dar toli gražu viskas netobula, dar reikia pašlifuoti, patobulinti skaičius. Ir aš manau, kad tiesiog e, tie skaičiai atrodys galiausiai visai kitaip, negu kad šiandien pasiūlė komisija. O kai dėl makroekonominių išlygų, tikrai pasakysiu, kad padėtis yra gan sudėtinga. E, Iš vienas pusės šūro e, komitete mes mm, pasakymą, gan, jausdamėsi gan nesmagiai, bet pateiksiu pavyzdį iš mano federalinės žemės, kuri jau beveik žengia tuo pačiu e, keliu kaip Graikija, nes viešieji biudžetai buvo panašiai įsiga, įsiskolinę kaip Graikijoje. Taigi, e, mūsų e, federalinė žemė buvo pirmoji, kuri e, Konstitucijoje yra numačiusi klausimus susijusius su įsiskolinimo ribojimu. Ir pavyzdžiui, numatyta, jei, kad jeigu nebus laikomas tam tikrus įsipareigojimų, tai tuomet federacija nepadės federaliniai išlisvigų Holšteino žemiai. Taigi, aš manau, kad jeigu mes norime pasiekti tam tikrų skaičių, susijusi su e, programu, tai tai reikia staisėti su programų e, kokybė. Taigi, turime pagalvoti apie programų akcentus, turime pagalvoti apie tai, kaip įtikinti neto mokėtojų šalis, kad jeigu bus tinkamas finansavimas Um, programą, kurios nesikiša kažkokios ten mylimasimės vyriausybės rytis, bet jos apsiribo vien tik tai užimtumu ir ekonomikos augimu, tai, tai padės <clears throat> suvaldyti krizę. Tai manau, kad tokiu būdu e, ir sanglaudas politikos rytėje bus skirtas atitinkamas finansavimas daugiametėms programams. E, Taigi, aš manau, kad labai viskas priklauso nuo to, kaip atrodys programos, kokie bus jų akcentai, e, kokios jų gyvenimo perspektyvos. Jeigu tai padarysime, tai turėsime galimybę pasiekti pažangos. Ir kartais net galėsime įtikinti ir gan kritiškai nusteikusi visuomenę. Uh, may... Na, nedaug kas liko pridėti. Galbūt norėčiau nu, pasakyti, kad mano uh, nuomonė šiek tiek kitokia dėl eko, ekosąlygiškumo, tačiau tiesiog nereikėtų tiesiog pradėti turbūt detalizuoti šitų dalykų. Dėkoju. Kągi, matau, kad turime labai harmoningą dėrybininkų pro, e, komandą. Skirtingos e, idėjos ten bet yra politinė dimensija, yra institucinė dimensija. Nebūtinai klausimai, kuriais nesudarima, yra tie patys. Tačiau šiaip ir taip įsivaizduoju, koks jums teks darbo krūvis. Labai svarbu tą darbą atlikti. Svarbu, kad nariai prisijungtų prie dėrybų ir kad jūs gautumėte informaciją apie tai, kaip e, čia dirba šis komitetas. Kiekviename komitete jums tą patį turi sakyti, tačiau vis tik tais, kai žiūrime e, artimiausius etapus, kaip vyks dėrybos, tai e, šis komitetas kreipia dėmesį į iššūkius, su kuriais turės susidurti ES ir į mūsų bendrapiliečių lūkesčius. Mes patys turime ieškoti gerų kompromisų, kad naktį būtų mojuojama ne kad naktį, kad būtų ne, ne ilgųjų peilių naktis, o kad būtų skaičių naktis. Bientôt. Alors, euh, chers collègues. Taigi, brangus kolegos, Pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo ir norėčiau suteikti žodį poniai Morin Chartier. Dabar bus šiek tiek kažkokia prasme pratestos mūsų diskusijos. Penktas klausimas - Europos socialinis fondas ir reglamento panaikinimas. Atsiprašau, kad sukeitėme darbo tvarkę. E, pranešėjo atsiprašau, bet Kaip supratote, 18 valandą turiu e, su pranešėjais dėl biudžeto susitikti dėl daugiamečio plano, reikės su jais diskutuoti. Taigi, Labai atsiprašau, kad penktą ir šeštą klausimą sukeitėme vietomis. Nuo, pen... nuo 18 valandos pane Hirš pirmininkaus. Taigi, ačiū pirmininkė. Šis projektas, kurį šiandieną aptarėme, yra tiesiogiai susijęs su mūsų atliktais darbais darbo grupėje, kai diskutavome apie Europos socialinį fondą Ir kitose diskusijose dalyvavo įvairios politinės frakcijos. Aš bandžiau atspindėti viską, kas ten buvo pasakyta, tačiau vis tik lieku atvira dar kitoms pusimoms pozicijoms, kurios čia bus išsakytos. Labai svarbu pirmiausia pabrėžti, kad jums siūlomas pranešimas yra sukurtas reikalingų E, investicijų žmogiškojų kapitalų stiprinimo dvasioje, kad krizės metu išliktų Europos dinamika kurti naujas darbo vietas, kad e, žmonės galėtų prisitaikyti prie naujų įmonės poreikių ir kad galėtų iš anksto numatyti, kaip gali pasikeisti reikalavimai jiems keliami darbe. Taigi tas vertinimas, tas iš ankstinis numatymas nenutolsta nuo mūsų valios per Europos socialinį fondą e, pasitarnauti labiausiai pažeidžiamiems dar e, gyventojų sluoksniams, kad e, galėtų tie žmonės arba vėl įsilieti, arba įsilieti į darbo rinką ir žinoma su tuo siejasi labai kova su skurdu. Kai kuriuos punktus mes išryškinome šiame pranešime ir norėčiau juos pabrėžti. Pirmas, mums būtina ir neišvengiama politiškai, kad Europos socialinis fondas įeitų į socialinės sanglaudos politiką, į Europos 2020 politiką. Taigi čia tos sanglaudos, Europos sanglaudos 2020 politikos nereikėtų greuti. E, regioniniu mastu viską ką darant. Mes žinome, kad buvo labai didelis spaudimas iš, iš vienos ir iš kitos pusės, kad Europos socialinis fondas būtų regionalizuotas. Tiek europinių mastų, tiek vietinių mastų buvo to prašoma. Frakcijų nuomenės, nuomonės išsiskiria. E, Ir šiaip mūsų e, komiteto kompetencijai priklauso ir tai yra europinio masto reikalas, tai yra mūsų, e, e, mūsų grupės reikalas ir reikės labai labai atidžiai viską sekti. Kitas dalykas - saligiškumas. Mes apie tai kalbėjome, kai aptarinėjome daugiametį finansavimo pra, planą, tačiau manome, kad, matome, kad ir makroekonominius reikalus aptarėme. Tai yra labai sudėtingos temos ir mes norime, kad į socialinius reikalus pereitų saligiškumas, kadangi E, antraip e, patys vargingiausi turėtų mokėti du kartus. Dar norėčiau paminėti tokį dalyką kaip efektyvumas, kad reikėtų išmatuoti socialinę politiką, kuri yra įgyvendinama per Europos socialinį fondą. Daugelis pasisakiusiųjų minėjo aiškumą, skaidrumą, Europos socialinis fondas yra ES socialinės politikos emblema, tad reikėtų, kad ypatingai krizės metu ta socialinė politika būtų skaidri. Kitas punktas. Mes visi turime kovoti dėl to, kad Europos socialinis fondas būtų maksimaliai panaudojamas. Šiandieną mes žiūrime, kaip Europos socialinis fondas panaudojamas vienoje ar kitoje valstybėje narėje ir matome, kad jisai nepanaudojamas optimaliai. Funkcionuoja ir kiti fondai, bet jie gyvena iš to, kas lieka nuo Europos socialinio fondo. Tai yra tikra katastrofa ir tikrai nepageidautina, kad tokie reiškiniai vyktų krizės metu. Tad dėl to mes turime numatyti E, palidinčiasias politikas, kad Europos socialinis fondas būtų panaudojamas kaip galima geriau. Ir galiausiai manau, kad Europos socialinio fondo panaudojimą mums reikia e, optimizuoti, kad mokėjimai vyktų greičiau, kad valstybės narės galėtų, e, galėtų mokėti dalimis. Juk tekste tai yra numatyta, tad reikėtų ir realybėje viską įgyvendinti. Ir reikėtų taip pat. Pašnekėti ir apie nedidelės sumas, nes jos dažnai pamirštamos, bet juk tos mažos kaip tik tais e, finansavimo, e, finansavimo e, maži finansavimai ir sudaro pagrindinį svorį, o ne FEDER ir ne FEDER. Jūsų pasiūlymui taip pat pateikiau pakeitimą integruoti socialinius partnerius, nes jeigu juos integruosime Europos socialinio fondo naudojimą, tai būtų gerai, kad tas Europos socialinis fondas su tokiu integravimu uh, būtų dar efektyviau panaudojamas ir galbūt būtų galima numatyti kažkokią tai nedidelę dalį, kuri būtų mokama jiems e, tokiu būdu siekiant geresnio Europos socialinio fondo panaudojimo. Kad jut siūlė tarptautinį bendradarbiavimą tos politikos efektyvinimui, mums taip pat reikėtų pagalvoti apie tai Europos socialinėme fonde ir reikėtų pagalvoti apie geros praktikos vadovą. Socialinis, socialinė politika, efek, socialinė efektyvumo politika yra ta politika, kurią įgyvendinti padeda Europos socialinis fondas, todėl aš kartu su jumis, ponė pirmininkė, e, kausiuosi, kad e, nuo e, kitų politikų ši politika būtų atskirta ir kad ji veiktų kuo efektyviau. Pirmininkė, ačiū. Dabar šešėliniams pranešėjams žodis. Pirmiausia, Kinga Kuns. Uh, Dėkoju. Pirmiausia, sveikinu tą pranešimo projekto pasirodymą, jį parengė kolegė Moran Šafcijai. Tai atitinka mūsų bendrus siekius darbo grupėje. Daugelis dalykų e, šiame pranešime atspindi mūsų diskusijas. Galima būtų paminėti keletą iš jų, tačiau puiku buvo matyti, kad reikalaujama, kad socialinis fondas būtų laikomas prioritetu, kad būtų 25 procentai sanglaudos politikos lėšų būtų skiriami Europos socialiniam fondui ir panašiai, kad tie sprendimai išliktų. Tad Puiku, kad numatomos tokios priemonės, kurių dėka galima būtų įsitikinti, kad tos lėšos bus panaudotos konkretiems tikslams pasiekti. Atidžiai klausiausi ankstesnių kolegų ginčio, kai buvo kalbam apie daugiametę finansinę programą. Na, iškilo tokia diskusija dėl makroekonominio saligiškumo ir panašiai, iškilo klausimas, kiek reikėtų E, priimti ir kokius sprendimus, kur, dėl kurių nenukentėtų valstybės narės. Socialinių partnerių įtraukimas į sprendimų rengimą. Tai irgi atsispindi šiame dokumente. E, taip pat raginama įsiklausyti įvairių grupių samprotavimus, o ne tik juos atmesti. Visa tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Tai svarbu man, tai svarbu visai socialdemokratų frakcijai. Tiesiog norėčiau, kad, aš, kad būtų išsamesnė formuluotė pateikta. Štai dėl ko jūs kalbate, kad būtina užkirsti kelią diskriminacijai. Tiesiog reikėtų iš, pasakyti tiesiai šviesiai, kad jokių lėšų neturi būti išleista jokiai programai, kuris skatina segregaciją, susiskaldimą ir taip toliau ir panašiai. Uh, Darbo grupėje vyko ilga diskusija šią temą. Buvo kalbama apie koncentraciją, kiek ta koncentracija svarbi, kiek ji nesvarbi ir panašiai. Norėčiau pasakyti, kad ir iš tikrųjų labai svarbu apsibriežti e, tematinės koncentracijos tikslų skaičių. reikėtų apžvelgti, kiek ši teminė koncentracija atitinka nacionalinės reformų programas, nes valstybės narės yra atsakiusios į tai, kiek jų priimti sprendimai atitinka įvairias parengtas strategijas ir Galbūt reikėtų stelkti ne tiek prie pačios koncentracijos ar koncentracijų, bet reikėtų palyginti tuos siekius su atskirom nacionaliniam strategijom, nes e, tie fondai turi, europiniai fondai turi pas, pasitarnauti nacionalinių strategijų įgyvendinimui. Aš taip pat manau, kad šalia tų visų rodiklių, ar kalbėtume apie švietimą, ar uh, socialinę įtraukti ar skurdo mažinimą ar panašiai, būtų svarbu parengti kitokius rodiklius, rodiklius, kurie padėtų išmatuoti skurdo lygį, socialinę įtraukti ir atskirti. Ir manau, kad prie to turėtume padirbėti. Jūs be kita ko kalbate apie papildomumą tarp atskirų fondų, kad jie būtų vienas kitą papildantis. E, aš manau, kad būtų svarbu, kad ši nuostata atsispindėtų tekste dokumentų, kad būtų kalbama ar apie atskirų programų galimybės papildyti vienas kitą, finansuoti jas galbūt iš skirtingų šaltinių, tačiau kad tos programos būtų sėkmingai gyvenintos viena kitą papildytų. Na, suprantama, lėšų paprastai niekad negana tikslams įgyveninti ir nuolatos reikia jų kažkur ieškoti. Na, tiek būtų pirmam diskusijų raundui. Dėkoju. Merci. E- pirmininkė, ačiū. Kolegė Irš, prašau. Dėkoju, pane pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau širdingai padėkoti pranešėjai už pranešimą. Jame atsispindi labai svarbių elementų, kurie buvo aptarti darbo grupėje, taigi dėkoju už tai. Uh, Tai galiu tik patikinti, kad tas matomumas ir, ir tai yra, kad reikia užtikrinti Europos socialinio fondo matomumą ir veiksmingumą tam, kad piliečiai žinotų, kokiu teigiamu dalyku jie gauna iš Europos Sąjungą. Neretai to pristinga žiniasklaidoje ir todėl turime to nepamiršti. O tie jūsų pasiūlymai, pavyzdžiui, E, kad reikės maž, ne vien tik mažinti mokyklų nebaigius mokyklas metus jaunuolių skaičių, bet reikia imtis ir prevencijos, tai iš ties labai svarbus dalykas. O taip pat e, švietimo, auklėjimo ir darbo rinkos sąsajos taip pat turėtų būti labiau išriškintos. Taigi sutinku su jumis ir beje komisijos pasiūlymas taip pat krypsta tinkama linkme. Taigi iš tiesų tos valstybės narės privalo pervesti lėšas asociacijoms, o po to ES pervis lėšas valstybėms narėms. Nes šiuo metu problema yra štai kokia, kad asociacijos dirba, vykdo projektus, tačiau lėšas gauna kažkada, gerokai vėliau ir tiesiog mm, joms labai sudėtinga išgyventi. Man asmeniškai yra svarbis rytis, apie kurią, kuri paminėta prioritėtų finansavimo vietoje. Jūs siūlėte, kad labiau išsivyščiusių regionų 80 procentų lėšų turi būti paskirstyti keturioms prioritetinėms rytims. Aš manau, kad čia pernelik ribojama. Taigi turime arba leisti numatyti daugiau prioritetų, arba sumažinti tą procentinį nuošimčią nuo 80 procentų iki mažiau. Nes, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime tokias didžiasias valstybės narės, kaip kad Vokietija, tai labai skiriasi regiono poreikiai, taigi reikia daugiau lankstumo. Taigi man buvo svarbu šis aspektas. Ir paskutinis dalykas. Tai yra makroekonominės prielaidos manau, žinau, kad jie žiūrima labai kritiškai, reikia elgtis atsargiai, tam, kad e, nebūtų nubausti tie, kuriems jau šiaip prastai sekasi. Tai tikrai nėra tikslas. Tačiau jeigu iš tiesų, jeigu valstybės narės priešinčius e, daryti pažangos, pavyzdžiui, susiskolimo srityje, tai reikėtų pamastyti, ar tai nebūtų paskutinė manoma priemonė kuri iš tikrųjų leistų sumažinti skolimą. Tai yra, tai jeigu matome, kad vyriausybė yra nusiteikusi geranoriškai ir nori mažinti įsiskolimą, tai čia aišku viena situacija, bet jeigu matome, kad vyriausybė visiškai nenori mažinti įsiskolimą, nereaguoja į siūlymus, tai reikia pagalvoti apie svertus sieti tuos svertus, pavyzdžiui, su finansavimu iš Briuselio. Ačiū. Ačiū, kolegė Šoter. Ir paskui žodis pranešiu apibendrinti. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui šios parengtą pranešimą, kur, kurį rengdama atsižvelgiai daugybė mūsų siūlymų. Ir dar sėki pabrėšiu, kad uh, jūs puikiai bendradarbiavote su mumis kaip su šeliniais pranešiais, taigi džiugiuosi turimesnių bendradarbiavimų. Trys dalykai. Pirma, ponia Hiršiau apie tai kalbėjo. Taigi, kai šiandieną, e, kai atkreipiau komisarų dėmesį nuošinčius, tai tai ir turiu galvoje. Jeigu norime iš tiesų, kad būtų patvirtinti 25 procentai, tai yra 25 procentai, 50, 55 tas rezultato modelis, tai turime siekti 25 procentų. Ir, pavyzdžiui, socialinio fondo reglamente reikia numatyti daugiau lankstumo tam, kad galima būtų kurti alijansus. Ir tuomet gausime daugiau, tai ir tie, kurie norėtų panaudoti lėšas iš socialinio fondo, gaus tų lėšų. Reikia daugiau lankstumų. O, pavyzdžiui, Jeigu pažiūrės, pažiūrėsime trečią straipsnį, tai ketvirtą straipsnį trečią dalį, tai tai yra netinkama net jo struktūra. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime kitus fondus, tai elgiamės visai kitaip. Ir 4.3 straipsnį reikia prioritetą daryti ne investicijų srityje, o temų, pasirenkamo temų srityje. Taigi reikia pavyzdžiui, atsižvelgti į tas 11 teminių prioritetų. E, pavyzdžiui, 8, 9, 11. Taigi, būtent tai reikia sutelkti. Reikia sutelkti tas rytis, kurios ypač aktualius visoms valstybėms narėms. Pavyzdžiui, aštunta sritis - užimtumas, devintas sritis - socialinė trauktis ir kovas su skurtu, Ir dešimtas rytis, visas švietimas, jaunimo auklėjimas, švietimas ir taip toliau. Taigi šiems rytims reikia skirti 60 procentų. Tai reiškia, kad bus 16 investicinių prioritetų. O jau po to yra nuovažiūros laisvė. Tai yra, tai yra tos valstybės narės, kurias nori tų kryšmių prioritetų numatyti rytis 2 arba tos valstybės narės, kuriams dar reikia kurti savo administracijas, yra tokių valstybių narių, kuriams tai reikia daryti. Taigi tos valstybės narės gali skirti 60 procentų, bet reikia parašyti bent jau at least, bent jau. Taip, pažiūrėjau, galbūt yra valstybė narių, kurios rims prioritetinis rytims norės skirti 25 procentus, nes tai yra e, užimtumo ir socialinės politikos e, šerdis, tai atitiks ir e, socialinių fondų politiką ir taigi galbūt reikia labiau stelkti į teminės, teminės prioritetus, ne investicinius prioritetus, nes turinio požiūrį tai beprasme. Toliau, šeštas straipsnis, ten kalbama apie partnerysį finansavimą, apie tai kalbėjo ir pranešėja. Uh, ir rengdama savo pranešį, pra, pakeitimus, įsiklino šis į klausimą ir tai, kas yra pirmame straipsnė, tai kelia rimtų problemų, nes iš partnerių reikalaujame, kad jie kad jie kreiptųsi į visas administracijas susijusias su struktūros, struktūrinių fondų lėšų mm, valdymu tam, kad būtų skiriama šiek tiek lėšų administravimą. Visiškai nesąmonė, kad reikia kiekvienas iki elgetauti, tarsi prašyti lėšų. Aš manau, kad reikia vienos centrinės administravimo e, vietos, kurią galėtų kreiptis partneriai, nes kitaip tos partnerysės visai neįvyks ir nebus pasinaudama šią galimybę nes tiesiog kažkokia administracija atsiskis suteikti lėšų. Na ir problema yra susijusi su bendroju reglamentu, tai yra, kad prioritetinės ašys yra siejamas su finansavimu. Ir tai yra viso stru, esminės struktūrinės politikos problema. Toliau, 12 straipsnis. Ten kalbama apie ITS Tai yra ta priemonė, kurią galima netiesiog įvykdyti valstybės bes politiką, pažiūrėjau, mažinti skurdą. O karpu, pažiūrėjau, vykdyti investicijas socialinį infrastruktūrą, smulkruvitinį verslą. Tai čia, pažiūrėjau, investicijos pagal EFRA, tai čia ir sveikatos infrastruktūra ir taip toliau. Na ir EFRA kontekste turi būti galimybė 5 e, procentus tiesiogiai suteikti miestams tam, kad jie galėtų primti sprendimus dėl lėšų ir projektų. Tai būtų prasminga, nes e, miestas pasieks geriausių rezultatų, jeigu jis pats galės atrinkti projektus ir tai nebus daroma e, valstybių lygiu. EFRA, tai ačiū atveju numatyta, tačiau e, E SF atveju tai nenumatyta, tai taip pat numatyta, tačiau nenumatytos konkrečios sumos ir nuošimčiai. Tai jeigu, jeigu EFRA nu, galima atrinkti projektus e, patiems, tai gerai, bet jeigu jau kalba eina apie socialinį fondą, reikia centrinių lygių atlinkti projektus, tai netinkama. Merci, je m'excuse de vous mettre sous pression, mais je voudrais pouvoir présenter. Nenoriu daryti spaudimą, tačiau norėčiau pristatyti savo poziciją dėl pakeitimų. O tada jau išeisiu ir paliksiu pirmininkavimą kolegijai. Pone Benrapatų yra kultūrinių reikalų komiteto pranešėja e, dėl šio teksto, jį pasisakys, o tada jūs, ponė pranešėja, galėsite pabaigti. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Aš norėčiau pabrėžti du dalykus naujame reglamente. Yra e, kalbama apie ankstyvą mokyklos palikimą, tai yra e, labai didelė problema ir labai svarbu, kad tas dalykas būtų įtrauktas į naują e, reglamentą. Taip pat kova su jaunimo nedarbu. Dar turiu keletą išlygų. Pirma išlyga susijusi su tuo, kad 2007-2013 metų reglamente yra numatyta EQUAL programa, kuri yra susijusi su uh, neligybę ir diskriminaciją darbo rinkoje, bet naujame pasiūlyje to nėra ir man labai dėl to gaila. Dėl kultūros. Kultūra nepristatyta kaip prioritetinis tikslas. Vis tik tais aš manau, kad e, daugia formis kultūros indėlis prie mokymo, prie lavinimo, prie, mo, e, prie e, ekonominio vystimo, prie socialinės integracijos tikrai nėra pripažįstamas, kaip jį dėrėtų pripažinti. Taigi kultūra turi būti numatyta įvairiose priemonėje ir, pavyzdžiui, trečią straipsnį galima būtų ją įtraukti. Ačiū, ponė pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, parlamentarams, kurie dalyvavo Europos socialinio fondo darbo grupėje ir labai stropiai ilgus mėnesius dirbo su šia tema, kurie kūrė, e, išlifavo naują komisijos pasiūlymą. Taigi mes dabar jau gana galima sakyti taip vienu balsu kalbame įvairiomis temomis. Aš pastebėjau, pasižymėjau visas pastabas, kurios čia buvo įsakytos, ypatingai dėl 25 procentų e, iš sanglaudos politikos, kaip sakė panegans. Pasižymėjau ir tai, kad per e, Europos socialinį fondą turime vengti skatinti socialinę neligybę ir Europos socialinis fondas yra labai svarbi e, nacionalinės politikos dalis, kaip ir Romai, kaip ir e, išsilavinimas. Visi sako, kad e, būtina mažinti skurdą, kad e, fondai turi papildyti vieni kitus, kad jie būtų e, gerai suderinti vieni su kitais ir kad tų fondų lėšos nebūtų naudojamos kitiems tikslams kaip socialiniai tikslai. Pasižymėjau ir tai, ką sakė Nadė Irš dėl e, prevencijos. Taip pat norėčiau pasakyti, kad temos galbūt pernelyg griežtai suformuoluotos, galbūt reikėtų kažkaip sušvelninti tas formuluotės. E, taip pat pasižymėjau Nadios iš pastabą dėl saligiškumo, kuris galbūt kai kuriais atvejais gali būti pateisinamas. Mūsų pozicija turi būti e, kaip socialinių reikalų komiteto pozicija, mums nereikia padaryti, mums, mums reikia vengti, kad e, priverstumėm pačius neturtingiausius mokėti du kartus. Elizabeth Schroeder e, pasisakė dėl 25 procentų, kurie būtų skiriami sanglaudos politikai. Taip pat pasižymėjau, ką jis sakė apie partnerystę, apie temų koncentraciją. Tai štai, ponia pirmininkė, aš manau, kad iš tiesų e, visi kartu mes nuveikėme didžiulį darbą ir dabar jau galima bus eiti toliau. Vėlgi kartu dirbant siūlau visiems šešėliniams pranešėjams susirinkti kartu ir viską apsitarti, kad galėtumėm dirbti bendroje dvasioje, kad galėtumėm kartu pasižiūrėti, ką galime gerinti ir kad kartu viską pagerintume ir patobulintume. Kiekvienas pagal savo širdies balsą, pagal savo įsitikinimus dirbs, taigi visiems labai labai ačiū už tai, kad dirbate kartu. Pirmininkė, ačiū. Jūs nenustepsite kad pasakysiu, kad ir pono Koza pranešimo atveju nenorėčiau, kad ištuštėtų salė, kad visi domėtųsi. Taigi, 16 gegužės 12 valanda yra pakeitimų pateikimo terminas. 20 ir 21 birželio šnekėsime, 10 birželio apie kompromisu, e, dėl kompromiso diskutuosime ir tą pačią dieną, 10, tai yra ne, ne gegužės, o Liepos, 10 Liepos e, diskutuosime apie pakeitimus ir tą pačią dieną balsuosime. Dabar bus pakoreguota darbo tvarkė, to, taip kaip jau minėjau anksčiau, dar norėčiau išsakyti savo poziciją dėl kai kurių E, pakeitimų, o paskui Nadėjai ir perleisiu pirmininkavimą. Mes ėmėmės kaip koordinatoriai iniciatyvos, atsižvelgdami į ankstesnį darbą mūsų komiteto, šnekėti apie ponios turinen pranešimą, bet ne tik tais apie e, jaunimui tenkančias galimybės ES, o ir apie komisijos komunikatą, kuris buvo pasirašytas 16 vasario. Dėl to klausimo yra Trys pakeitimų pasiūlymai, siūlau nepritarti jiems, pasižiūrėsime, kaip balsuosite rytoj, kai aš būsiu Danijoje, bet bent jau aš siūlyčiau nepritarti, aš tikrai nepalankiai juos žiūriu. Kai kurie pakeitimai man kelia problemų, nes tie pakeitimai iškraipo mūsų norimą pasiūsti žinę. Jeigu pasižiūrėsime į rezoliucijos pasiūlymą, kuris čia visiems buvo išdalintas, tai pamatysime, kad pagrindinė mintis ir yra ta, kad reikia jaunimo garantijos remiantis tuo, kas jau yra sugalvota, kas jau egzistuoja kai kuriuose valstybėse narėse. Būtent taip galėsime tai rezoliucijai duoti pridedamosios vertės. E, galima kalbėti visą dieną apie jaunimą, apie jaunimo programas, e, bet reikia veikti. Ir kai sakykime tokios šalis kaip Austrija, kur labai konkrečių iniciatyvų imamasi kur tos iniciatyvos iki galo privedamos. Tuo tarpu Luksemburgė e, reikėtų labai pasiremti Austrijos e, pavyzdžių. Tad mums ko gero reikėtų europinį pasiūlymą pateikti. Ir būtent dėl to reikia visiems kartu galvoti. Dar visa eilė keitimo pasiūlymų jokių problemų, mano galva, nekelia. Kitigi kelia, bet aš norėčiau pasiūlyti. Kai ką pakeisti arba papildyti. Ketvirtas pakeitimas, kurį pateikė ponė Lambert. Siūlyčiau tą pakeitimą traktuoti kaip papildymą tiksliau tas pakeitimas gali būti kaip ir sujungtas su 14 ponios Hirš pakeitimu. Dar ponas Oris pakeit, pateikė pakeitimą, jis dar toliau nueina su mintimis negu ponia Hirš. Taigi siūlau tą 14 e, ponios Hirš pakeitimą registruoti kaip kompromisą, o 13, kurį pateikė ponas Oris, nepritarti. Taigi dėl E konstatuojamosios dalies ir 14 pakeitimą paimti kaip kompromisą. Dėl 23 pakeitimo, kurį pateikė ponios Lambert, kurį pateikė ponė Lambert, jos nėra, bet ponė Šrioter ir e, ponė Ruinen galės atsižvelgti į mano pasiūlymą. Pone Ruinen kalba. Job which grows. Moi, je préfère. Aš norėčiau, kad būtų job. sustainable and job rich growth, nes tai apima žaliųjų siūlomas mintis, tačiau atsižvelgiant į įvairias investicijas, kurias turėsime padaryti ateityje, tai labiau e, tinka. 28 pakeitimas. Čia norėčiau pamaloninti poną Orį, bet jisai išvykęs, išėjęs. Siūlyčiau balsuoti dalimis. Pirmoji pakeitimo dalis priimtina, antroji atmestina, nes antrojoje dalyje nebelieka kolektyvinių dėrybų. Ir man atrodo, kad tai yra tikrai sunkiai priimtinas dalykas. 31 pakeitimas. Čia siūlyčiau atskirą balsavimą. Ko gero, ponui Kabnoch padarysiu, e, pamalonysiu poną Kabnoch. Taigi pirmoji dalis skaitytų, būtų skaitoma taip. Čia dar žodinis pakeitimas ir, ir, ir, ir, ir balsavimas dalimis. Taigi pirmoji dalis su žodiniu pakeitimu skaitytumėsi taip. Effective way of bringing young people back to work consists in developing systemic, systemic reforms in order to tackle structural unemployment Ir tada būčiau linkusi teigiamai, bet ne už tai. E Taigi čia dėl 31 tiek pakeitimo. Dar dėl 52 pakeitimo. Čia norėčiau. Labai atsiprašau, sako pirmininkė, 41 pakeitimą pamiršau. Dėl 41 pakeitimo, kurį pateikė pane Hirš, ji nori, kreip, e, kad būtų čia pasakyta, kreip, e, paminėtas kreipimasis į valstybės narės, aš sakyčiau, kad į komisiją, tačiau e, siūlau papildymą, kad būtų kreipiamas ir į valstybės narės, ir į komisiją. E, pakeitimą pateikiusi parlamentarė sutinka, taigi galima jį papildyti tą pakeitimą 41. Ir 49. Atsiprašau, dar du žodiniai pakeitimai liko. Taigi 49. Pakeitimas jį pateikė pane Lambert, jį mini Green Economy, sunčias Grow. It's very good. Um, et peut-être je, je vais pas réfléchir un tout petit peu dans le détail. Detaliai nemašiau, bet atrodo, kad e, tai labai siejasi su 21 pono Kabnoch pakeitimu ir mūsų pozicija iki rytojaus turėtų išsikristalizuoti. Bet čia jau palieku jūsų laisvai nuožiūrai. Dėl 52 pakeitimo, kurį pateikė ponas Ori galėčiau tam pakeitimui pritarti, jeigu jisai pritartų tam, kad būtų įtarta žodinis pakeitimas ir kad būtų įtarta žodis and the mind, kurį siūliau anksčiau. Ir paskutinė dalis būtų skaitoma taip. To make sure that recommendation to member state to regain fiscal sustainability do not destroy or undermine policies and so on. Voilà. Tai štai. Tokie mano pasiūlymai, labai atsiprašau, kad tai telegrafiškai kalbėjau, bet laikas mus labai spaudžia. Na, o dabar ponė Hirš. Ji pirmininkaus tolimesniems darbams, kuriems linkiu kuo didžiausios sėkmės. Ir atsiprašau pranešėjo, kad nedalyvausiu jo pranešimo pristatymę. Mrs. Turunen. Um, thank you. Dėkoju. Tiesiog keletas pastabų dėl pakeitimų iš žaliųjų frakcijos pusės. Pirmiausia, Šiaip galime sutikti su to, kad žodis green, žalias būtų pakeisti tvariu, sustainable. Bet to norėčiau atkreipti dėmesį tam tikrus pakeitimus, kurie verčia surūpinti. Beje, keletas yra ir labai tinkamų, bet vis dėlto yra keletas, kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį. Vienuoliktas pakeitimas dėl ECR. Čia nurodyta, kad pagrindinė uh, E, priežastis, dėl kurios jaunimas nesidarma, tai yra darbo rinkos sustabarėjimas. Aš manau, kad turėtume subėjoti, ar tai iš tikrųjų pagrindinė priežastis. Taip, gali būti, kad darbo rinka gal ir gan e, stabaroka, bet tai tikrai ne pagrindinė priežastis. O be to, e, tose valstybės narėse, kur yra didžiausias socialinis išmokos, lyginant su jų BVP, Kaip pavyzdžiui, Danija, Niderlanduose tenais yra nedidelis jaunimo nedarbo lygis. Taigi netinkami tie teiginiai. Ir nereikia jų pakeitime. 16 ir 17 pakeitimai ALDE ir ECR frakcijas nori išbraukti e, nuorodai tai, kad jaunimas neatsakingas už krizę. Nesuprantu. Man tai čia faktas, kad jaunimas nenorimtis rizikos galbūt darbe ar e, išsilavimo sistemoje jie nerodė iniciatyvos ir jie atsidūrė toje grupėje, kurią skaudžiausiai liečia krizė. Tai yra akivaizdus faktas ir nelabai suprantu, kodėl tos dvi frakcijos norėtų išbraukti šią nuorodą. 28 pakeitimas. Pane Ber, per, Beres paminėjo, kad galbūt reik, galima reiktų renkti atskirą balsavimą dėl šio pakeitimo nesutinku, nes tiesą sakant, abu klausimai yra svarbus. Tai yra tas bendras dėrimasis. Pane Beres, tai siūlį išbraukti, aš sakau, palikti. O PP nori išbraukti, nori tai, tai kad e, laikini darbai skaudžiai paliečia jaunuolius. Jeigu paklausite e BPO, tai yra SBO, e, kokios, kokie faktoriai labiausiai tekoja uh, E, jaunimo nedarbą, tai tai aišku reiškia, kad jie yra naujokai ir neturi patirties, bet ir todėl, kad jie dirba laikinus darbus. Ir kai prasideda krizė, būtent e, tie žmonės, kurie dirba laikiną darbą, galiausiai jį praranda ir turi pasirakti iš darbo ir rinkos, taigi nesutinku su tuo teiginiu. Atsiprašau, kad taip ilgai pasakau, paspartinsiu savo pasisakymą. 40 43 pakeitimas. EPPP nori išbraukti nuorodą į tai, kad e, gali būti skirimas atskiros programos vien tik jaunimui. Norėčiau sužinoti, kodėl, juk diskutuojame ir aš kaip supratau, e, gal čia gali ir būti dauguma, bet gal ir ne. Du paskutiniai dalykai. 44 pakeitimas. EPP vėlgi siūlo neįtraukti jaunimo organizacijų indėlio į politikos skirtos jaunimui formavimą. Norėčiau sužinoti, nes man tai akivaizdu, kad jie ne, jos nešė indėlį ir toliau. ECR 51 pakeitimas ECR norėtų e, pakeisi žodžius e, orus ir kokybiški darbai naujais, žo, naujais darbais. Aš manau, kad svarbu įkurti ne vien tik tais naujas darbo vietas, bet ir tokias darbo vietas, kurios e, leistų pragyventi oriomis sąlygomis. Taigi palikime šį sakinį. Tai yra e, sudarantis dalykas, kad reikia daugiau ir geresnių darbo vietų. Uh, Ne, ir nepamirškime darbo vietos kokybės net ir krizės laikais. Na, šiaip, manau, kad ataskaita tikrai bus nebloga, o, o jeigu reikės, mėl atsakysiu apie pairats ir klausimus. Ähm, es gibt keine weiteren Worte. Daugiau norinčių pasisakyti nebėra. Kągi rytoj balsuosime, o dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra šeštojo. Suteiksiu žodį pranešėjai ponui Sof. Köszönöm a szót, elnök asszony. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Jūs ir padėkoti, kad dar neišsiskirstėte gana vėlus metas, tačiau mes turime pasikeisti nuomonėmis apie šį projektą. Nuomonių projektą. Mano nuomonė, tai irgi galėtų būti pakei... pranešimo projektas. Mūsų e, komitetas galėtų labai didelį dėmesį tam paskirti ir manau, kad šitas susidomėjimas iš tiesų išreiškiamas pateikiamų pakeitimų skaičiumi. Net 99 pakeitimai jau mėnesių mėnesius dirbame su šia tema. Man padėjo labai nemažai kolegų parengiamajame darbe. Jie buvo labai naudingi ir labai labai jiems visiems už tai ačiū. Mes pabandėme harmonizuoti įvairius pranešimų projektus, jie tarpusavį, jie su šia tema labai glaudžiai susiję. Norėčiau apibendrinti tuos 99, 89 pakeitimus, koks pagrindas buvo tų pakeitimų. Į detalės negaliu leistis, nes ko gero tada turėčiau paskirti daug daugiau laiko bet šiaip ar taip norėčiau pabrėžti penkis dalykus. Pirmiausia, komisijos, Europos komisijos galios. Mano nuomonė, šis naujas projektas e, teisės akto per daug sustiprina Europos komisijos vaidmenį. Čia reikėtų surasti kitokią pusiausvyrą koks Europos komisijai tektų, turi tekti vaidmuo. Toliau valstybių narių vaidmuo. Aš manyčiau, kad čia dar galima tikėtis ilgų, ilgų diskusijų. Trečia procedūra. Manau, kad čia dar irgi bus labai daug kas aptarinėjama, kadangi mano nuomonė Šis projektas vėlgi komisijai suteikia per daug galių. Ketvirtas dalykas. Labai svarbus mano požiūriu, kadangi esu juristas. Teisinis saugumas. Ir labai daug pakeitimų yra susiję būtent su teisiniu saugumu. Penkta. E, neįgalių asmenų padėtis. Tai irgi man ypatingai rūpimas klausimas, atsižvelgiant į mano negalę. Tai yra labai svarbus ES klausimas, nes nuo pat jos egzistavimo pradžios šis klausimas leido E, e, vystytis valstybėms narėms ir jų ekonomikai. Solidarumas yra labai svarbus instrumentas ir dėl to šis projektas turi būti kaip tik tais ties tuo klausimu sutelktas. Aš manau, kad ateityje reikės kai kurias taisyklės sustiprinti. Gal šiame teisės akto projekte to nesimato, bet vis tiek tą padaryti reikės. Kiekvienas veikiantysis asmo turi ir teisės, ir pareigas, tačiau mano pranešimo projektas yra kiek skirtingas. Valstybės narės ir komisija turėtų kažkaip kitaip persidalinti teisės ir pareigas, kadangi nėra jokios lygybės šioje srityje. Kai valstybės narės naudoja įvairius išteklius, neturėtų būti numatyta tokių griežtų administracinių priemonių valstybėms narėms. Ir, komite, ir komisijoje, ir parlamente buvo daug šnekama apie administracinę naštą. Komisija, pasiūl, e, komisija pažadėjo, kad ta administracinė našta bus palengvinta. Bet iš teisės aktų to nesimato, nes labai nemažai yra projektų, kuriame, kur, kuriuose bandoma sumažinti tą administracinę naštą, e, jie atrodo kiek kitaip. Taigi darbo liko labai nemažai, tie 89 pakeitimai atspindi kai, kuriuos, kai kurias pagrindinės gairias. Aš tikiuosi, kad e, tam pritars kolegos ir kolegės parlamentarai ir pateiks dar daugiau pakeitimų pasiūlymų, kad tas nuomonės projektas dar labiau sutvirtėtų. Taigi laukiu jūsų pastabų ir pasiūlymų. Ačiū visiems uždėmesi. Dėkuoju, dėkuoju už pasisakymą. Dabar e, pasisakys šešėliniai pranešėjai. Pirmiausia, kolega Gutieris Vitieto, po to pane Širotė, po to pane Gins. Dėkuoju, pane pirmininkė, taip pat dėkuoju ir ponui Kosui už šią, šį nuomonės projektą. Na, iš esmės, juos sutinkame. Sutinkame dėl to, kad šiandien bet kokios diskusijos čia juk kalbame apie Europos socialinės politikos širdies reformą, o tai yra svarbi Europos tapatybės dalis. Neatsitiktinai, skaitant Eurometro duomenis, tenka konstatuoti du dalykus susijusius su šiomis diskusijomis. Tai yra tie regionai, kurie gavo daugiausiai sanglaudos politikos e, lėšų, ten ir yra labiausiai nusiteikę žmonės proeuropietiškai. Taigi, pastarųjų dešimties metų sanglaudos politika, ekonominė, ekonominės paskatos, taip pat darbo vietų kūrimas, verslo įsisteigimas, būtent tai e, taip pat skatina proeuropietiškas nuotaikas. Taigi mane verčia surūpinti šis pasiūlymas ir verčia susirūpinti um, e, komisijos pasiūlymas, nes įmano, kad sanglaudos politika ir fondai nėra reikalingi. Tikrai gaila. Nu, čia konkrečiai kalbame apie štai, ką tai yra tas makroekonominės prielaidas, nes mes atsidurime kryškilį, turime apsispręsti, ar tie fondai turi išlikti, ar jie užtikrins ir toliau solidarumą ir sanglaudą, tai yra tam, kad uh, regionai galbūt yra netaip gerai įsivystę, bet turi teisę pasiekti tą patį išsivystymo lygį. Ar tai paukosime šios fondus e, biudžetų konsolidavimo politikai? Ir aš manau, kad tai būtų e, milžiniškai klada sieti e, socialinių, šešis socialinės ryties teisės aktus su šiais fondais. Taigi turime paprašyti uh, komisijos e, e, pasinaudoti diskusijomis ir susti signalus išoriai tam, kad būtų aiški ES politika ir jos testinumas šiuose sritise. Sakyčiau, pasirinkta netinkama kryptis nepalaikome socialistų frakcijų, kurie, kuris siūlo įtraukti e, sanglodos politikos kontekstą vertybės ir taip toliau. Nes tinkame, kad būtų nu, bausti tie regionai, kuris yra skolima, nes tai čia yra netratingiausia regionai, apie kurias kalbame. Ir ir nukentės ne prastai besitvarkančios administracijos, o piliečiai, kuriems ir yra skirtos sanglodos fondų lėšas. Sutinku su tuo, kas sakė ponas Kosa. Dėl to, dėl supaprasimo, atrodo, kad Europos komisijos e, komisija tarsi du žmonės uh, formuluoja pasiūlymus. Vienas rašo įvadinės dalis ir konsultuomas dalis, kitas straipsnius, kurie susikerta tarpusavyje. Taigi, kaip jau minėjau, mes esame ne vien tik tais prieš um, ekonominės prielaidas, bet ir ex ante ir posteriori prielaidas, nes kitaip e, įsivelsime į biurokratijos džiunglės Ir tai tikrai nepadės e, padidinti šios anglos politikos našumo. Na, aš asmeniškai manau, kad reikėtų labiau iškrinti bendro strateginio pagrindo tikslus, tai yra dar užimtumo e, e, kūrimą. Aišku, reikia kovoti su atskirtimis, su skurdu, bet reikia ir kurti užimtumą. Ir, pažiūrėjau, yra pasiūlymas, pagal kurį uh, Pavyzdžiui, regionai ir valstybės narės iš 11 tikslų gali išsirinkti prioritetis. Aš manau, kad tikrai vertėtų pazinduoti tą galimybę, kad e, tose regionuose, kur uh, užimtumas yra virš 10 procentų, kad pavyzdžiui, nedarbas yra didesnis nei 10 procentų, kad tenais e, vienas iš tikslų būtų uh, prioritinti tikslu būtų užimtumo kūrimas, nes tai tikrai labai aktuolus klausimas Europai ir aš manau, kad turime siūsti e, signalą, kad būtų aišku, kad mes ne vien tik skatinam taupyti, bet pasinaudojame mūsų priemonės tam, kad būtų įmanoma sukurti kiek įmanoma geresnis darbo vietas ir gerinti gyvenimo kokybę. Ačiū. Danke, Elisabeth Schult. Dėkoju, Elisabeth Schult. Dėkoju. Labai didžiai susipažinau su pano Kosša nuomonės projektu ir manau, kad lyginant su komisijos projektu, jis numato vis svarbą elementą, tai yra žmonių su negale galimybė naudotis projektais ir taip toliau. Tai svarbus dalykas. Bet ta jo mintis išbraukti regionus ir vietoj žodžio regionai rašyti neturtingi žmonės, tai yra netinkama. Būtų sudėtinga. Aišku, galime paminėti žmonių regionuose gyvenimo sąlygas, pavyzdžiui, 48 straipsnėje tai ten jau yra numatyti kriterijai, leidžiantis daryti skirtumą tarp e, regionų, pavyzdžiui, tas e, prieinamasis, prieiname laikotarp esantis regionas su didesniu darbu gauna daugiau lėšų negu tas, kuris vis tiek yra prieinama laikotarpį, tačiau jame nedarbas yra netoks didelis. Nemanau, kad reikia uh, atsisakyti regioninių skirtumų išryškinimo. Nes tiesą sakant, regionas išsivystimas, aišku, skiriasi ir tai atsiliepia žmonių gyvenimo kokybė ir užimtumai. Nesutinku ir su tuo, jog jis siūlo išbrauktų nuorodą į Elgesio kodeksą. Nematau kas prasmės, nes viena vertus, aišku, labai svarbu, kad diskriminuojamiems žmonėms būtų atstovaujama kad, tam, kad jie galėtų įtakoti planavimą. O jeigu yra nutraukiamas finansavimas, leidžiantis jiems daryti tai, kad, kad tai tikrai neprimtina, taigi tikrai nepalaikysiu šių visų pakeitimų. Vis taip pat yra ir prieš rezultatų rezervas, žinau, kodėl taip yra, bet manau, kad to pasakoje išauks demokratinė našta, bet šiaip būtų gerai apdovanoti tuos regionus, kurie sudaro ir vykdo geras programas ir sutinku su jumis dėl to, kad reikia, kad mokymų nutraukimas yra problemiškas dalykas ir galbūt reikėtų sutelkti ne į botago piragą. Na ir paskutinis dalykas. Jis yra prieš visas ex-ant prielaidas reikalavimus. Aš čia bejoju. Juk čia ne tie mikro, makroekonominiai reikalavimai ir sąlygos, pagal kurias yra nutraukiamas finansavimas, bet valstybė nariai reikia turėti programą, e, kuri leistų žmonėms su negale uh, galbūt e, savarankiškai integruotis darbo rinkoje, bet tos e, be programos e, lėšų negalėsiu panaudoti. Tai yra ex ante prielaidos. Tai yra geras dalykas, nežinosime, kam lėšas bus panaudojamos. Taigi šio požiūriu ir čia negaliu palaikyti jo siūlomų pakeitimų. Dėkuoju, Kinga Genč. Köszönöm a szót, most magyarul beszélnék, hogy az Ádám Labai ačiū. Kalbėsiu vengriškai, kad kalbėčiau tą pačią kalbą, kaip ir Adamas. Ir pasinaudočiau visais tos kalbos teikiamais privalumais. Labai svarbių dalykų Adamkoza pranešime matome. Labai svarbu, kad šio pranešimo turinys harmoningai dėrėtų su įstatymai susijusiai su Europos socialiniu fondu. Reikia, kad labai glaudžiai būtų bendradarbiaujama, kad ir viename ir kitame tekste būtų atspindėti tie patys aspektai. Taigi dialogą reikia tęsti. Ir tas dialogas turi būti vystomas labai glaudžiai. Norėčiau pasakyti keletą pastabų, kaip jau išsakiau, dėl socialinio fondo šiame pranešime galima pamatyti paralelę su nacionalinėmis reformų programomis. Aš manau, kad labai svarbu šituos elementus palyginti su kitomis programomis, kurios yra skirtos kovai su skurdu, Romų integravimui, darbo vietų kūrimui. kad tie fondai galėtų būti naudojami efektyviai, ne tik tais reformų programoms. Labai su dideliu malonumu galėjau konstatuoti, kad teikiami pakeitimai, kad tie pakeitimai yra susijęs su neįgaliais asmenimis, reikia, kad e, išliktų pusiausvyrą ir, e, ir kad e, nebūtų nuskriaustos tos labiausiai, nu, e, labiausiai pažeidžiamos grupės. svarbiausia yra kovoti su bet, kokios, bet, bet kokiamis neligybės apraiškomis, nesvarbu kokią formą tai be pasireikštų, e, svarbu kovoti su skurdu ir su tuo, kad mokyklos vaikai per anksti nemestų. Aš e, norėčiau pasakyti, kad mes konstatuojame, jog fondai efektyviau panaudojami tada, kai įvairūs fondai papildo vieni kitus. Jų panaudojimas, koordinavimas tarpusavėje turi būti įmanomas. Ačiū. Elisabeth Morin-Jokivil. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais d'abord. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau Adamkošą pasveikinti. Jis pateikė labai įdomius pakeitimus, mano kolegos jau minėjo, e, tad aš nenorėčiau kartotis. Norėčiau apie darbo metodą pakalbėti, nes abu du pranešimai labai papildo vienas kitą ir juos tiesiog galbūt reikėtų vieną su kitu labai susijęti. Kad nebeliktų spragų, kad, kad viskas būtų kaip reikiant sustyguota. Pono Koša pranešėjo ir um, šešėlinių pranešėjų darbo grupė ir ta kita darbo grupė turėtų uh, kartu susėsti ir kartu paskaityti tuos pranešimus. Nes ne politinių frakcijų tai yra problema, nes matėme, kad labai mūsų požiūris daug kur sutampa. Problema yra tai, ką išleis kiti komitetai. Kaip sakė ponė Beres prieš išeidama. Taigi mes, man, e, mes visi išloštume, jeigu paskirtumėm kažkiek laiko ir padirbėtumėm kartu. Būtent tokį darbo metodą siūlau. Ačiū. Zum Abschluss wollen Sie, äh, Herr. Na ir pabaigai, ponė pranešė, ar norėtumėte sureaguoti pasisakymus, apibendrinti diskusijas, prašau. Először szeretném megköszönni mindenkinek a hozzászólást. Őszintén. Pirmiausia, norėčiau visiems padėkoti už e, pasisakymus. Labai džiaugiuosi, kad gavau e, konkrečių pasiūlymų, kaip ką pataisyti. Jūs matėte, žinote, kaip, kaip aš dirbu ir žinote, kad aš noriu atsižvelgti į kiekvieną pastabą, kuri man buvo išsakyta. Aš norėčiau sureagti į kai kurias pastabas ir pasakyti, kodėl siūlau išbraukti Elgesio kodeksą. Jūs uždavėte klausimą kaip tik tais dėl to. Dėl paties Elgesio kodekso problemų man nekyla, tačiau pagal teisės akto projektą programų įgyvendinimas valstybėms narėms kol kas nėra iki galo aiškus. Kitas dalykas - Europos socialinis fondas yra ir, ir mano projektas. turėtų būti aptariamas bendrai abiejų darbo grupių. Aš matau, kad ir vienu, ir kitu atveju pakeitimams pateikti yra viena savaitė. Tiksliau, tarptų e, e, terminų yra viena savaitė, kada reikia pateikti vienam ir kitam pakeitimus, tad grupė tikrai gali, grupės abidvi tikrai gali ir, ir aptarti viską bendrai. Manau, kad abu du dokumentai turi atspindėti tą pačią poziciją, tai yra be galo svarbu pranešimui. Aš laukiu jūsų pakeitimų, jūsų pasiūlymų. Teikite juos. Aš pats labai daug dirbau ir dar dirbsiu ir jūs ko gero pritarsite tam, kad neįgalių asmenų problemos galbūt per daug dokumente akcentuojamos, tačiau aš džiaugiuosi kitą vertus radęs progą apie tai pakalbėti. Manau, kad ir kitų e, labiausiai skriaudžiamų grupių interesai bus atspindėti. Labai ačiū visiems uždėmesi. Dėkuoju. Už diskusijas. Baigime diskusijas dėl šio darbo atvarkio punkto. Ir čia kompetingas yra regi komitetas. O mes kaip užimtumas komitetas pagal 50-55 taisyklės prašome galimybės nešti savo indėlį ir gavome neatsakymą. Pakeitimus galima teikti šių metų, gegužės 23 dieną 12 valandos, o Birželio 10 dieną vyks balsavimas e, užimtumo komitete dėl šio klausimo. Dėkuoju. Posėdis baigtas.